Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, pradėkime darbą. Galime tą padaryti, ačiū. Ačiū, kad atvykote. Po vakar posėdžio matau tiek daug šiandieną kolegų, tikrai daro įspūdį. Pradėsime balsuoti. Ir pirmasis klausimas - nuomonė, kurią parengė kolegė Konstanca Krell. Tai yra nuomonė dėl finansinių taisyklių taikomų bendrajame ES biudžetui. Užtruko, kol parengta buvo nuomonė, pateikta daugybė pakeitimų. Šešėliniai Pranešėjai buvo sustikę daugybę kartų, nuoširdžiausiai dėkoju. Pranešėjai, ponė Krėla, ar norėtumėte ką nors dar pasakyti? Porą trumpų pastebėjimų jums leidus. Pone Mihailova, jūs e, minėjote, kad nebuvo paprasta renkti nuomonę. E, labai e, daug buvo biudžeto dalykų, bendro pabučio dalykų. Ir norėčiau padėkoti visiems šešėliams panešiems, kurie dirbo su mumis, politiniams patarėjams ir taip pat sekretoriatui už puikią paramą, puikų bendradarbiavimą. Ir dabar, nežiūrint to, kad e, trūksta laiko mums E, tikiuosi, kad e, mums pavyks patvirtinti šią nuomonę ir paprašysiu kolegų, kad kai ką prisimintų, pasižiūrėkite, kas vyksta biudžeto komitete ir reikia užtikrinti, kad e, bus atsižvelgta į mūsų balsavimą šiandieną, tačiau aš esu atsargi kol kas ir kolegos, jeigu e, būsite pozityviai nusiteikę ir e, tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti rezultatą po viso to ilgo darbo proceso. Dėkoju. Dėkoju. Jums norėčiau informuoti narius, kad ponė Kreil šiandieną siūlo e, keturis stambius kompromisinius pakeitimus, kurie susijęs su keturiomis teksto dalimis. Tai yra e, susijęs su susitarimu su tarp šešėlinių pranešėjų ir jų patarėjų. E, norėjau paaiškinti jums detalės balsavimo, bus sudėtinga balsuoti, aš pasistengsiu neskubėti ir prašau pagalbos, jeigu suklysiu. Pradėsime. Balsuosime dėl nuomonės, kaip sakiau. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Toliau. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 92 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis kompro, antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 115 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas susilaikė Priimta. 116 pakeitimas. Atsiprašau, 110 sako pirmininkė, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 121 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 122 kas už, prieš, susilaikė, atmestas.

158. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 159. Atsiprašau. Tai yra identiški pakeitimai. 160. dabar. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 184. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmestas. 185. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 188. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 191. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 192. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 193. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 197. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 198. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 201. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 210 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas. 221 kas už prieš susilaikė atmesta. 222 kas už prieš susilaikė atmestas. 226. E, Kas už prieš susilaikė atmestas. 227. Kas už prieš susilaikė atmestas. 231. Kas už prieš susilaikė atmestas. 232. Kas už prieš susilaikė atmestas. 233. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 235. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 236. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 237. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 240. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 240 pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 241. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 242. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 243. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 245. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 247. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 248. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 251. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 261. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 262 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieš žodinį pakeitimą, ne. Tuomet balsuojame už, dėl jo, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 264 pakeitimas. 68 pakeitimas. jis e, vienodas su 269 už prieš susilaikę atmesta. 270 kas už prieš susilaikę atmestas. 271 taip pat žodinis pakeitimas pateiktas. Pone Būda, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Ne. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne. Tuomet balsuojame dėl 271 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 27 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 28 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 31 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 50. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 51. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 52. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 53. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 68 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas jį atsiemė autoriai 69, kas už, prieš, atkrito. Pirmininkė atsiprašo, pakartokime dabar. Septyniasdešimt septintasis dabar. Septyniasdešimt septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septyniasdešimt aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Septyniasdešimt devintasis už, prieš, susilaikę susilaikė atmestas. 80. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 81. Atsiemė autorius 82. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar balsuosime dėl viso dokumento. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonę patvirtiname. Pone Kril, sveikinu Jūs. Ir dėkoju Jums už paramą balsuojant. Na kągi, dėkoju, tęsėme darbą, perėmėme prie kito dokumento, kurį tvirtinsime šį rytą. Tai yra prie pranešimo dėl techninės paramos įgyvendinant sąnglaudos politiką ateities perspektyvų. Dėkuoju. Pone Tomašič, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Ne, dėkuoju tuomet. Tai kągi, periname prie balsavimo. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Dėkuoju. Toliau šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime dar kartą. Balsuojame elektroniniu būdu dėl šeštojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. Atsiprašau, ne... sunku buvo suskaičiuoti balsus. Toliau, septintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau, dešimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 31. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 32. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo patvirtinta. Toliau 41 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 42, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 64 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Devaltis klaus. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Toliau 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynisdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynisdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Toliau, vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 87 pakeitimas. 87 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 90 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vyks galutinis balsavimas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Sveikiname, ponė Tomašič. Ir labai dėkoju. Jūs norėtumėt kažką pasakyti, ponė, prašau. Aš norėčiau padėkoti Jums. Aš neketinau pasisakyti, nes turiu išeiti į žuvininkistės komitetą, tenai taip pat vyks balsavimas. Bet kadangi turime šiek tiek laiko, noriu pasakyti, kad labai norėčiau visiems padėkoti. Labai svarbu buvo mums visiems bendradarbiauti, glaudžiai su šešėliniais pranešėjais ir nepaprastai svarbu buvo susitarti. Taigi dar kartą visiems dėkoju. Labai ačiū. Iš tikrųjų, balsuojame sparčiai. Na kągi, o dabar galime tęsti darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Ir dabar yra numatyta pasikeisti nuomonėmis dėl savo iniciatyvą rengiamo pranešimo dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius. Mūsų pranešėja yra ponia Garcija Pereš. Ir ji šiandien pasidalins savo mintimis šio klausimu. Birželio mėnesį ji ketina pateikti mums pranešimo projektą, dėl kurio, ko gero, balsuosime rugsėjo mėnesį. Na kągi, jis dabar žodį poniai Garsėje Pereš ir po to šešėlėms pranešėjams. Gracias, señora presidenta. Eh, comenzamos hoy con, con el primer eh, in, debate, con el primer intercambio. Dėkoju. Eh, pradėsime greit laiku e, diskusijas e, dėl e, šio savo iniciatyvą ruošiamo pranešimo susijusio su sankodos politikos priemonėmis. Demografiniai pokyčiai yra vienas iš pagrindinių iššūkių, kurie mums kyla šiuo metu. Pagal paskutinius e, duomen, Eurostato duomenis, Europa, Europos gyventojai sensta aktyvių gyventojų. E, skaičius sumažėjo iki 66 e, procentų. Taip pat yra numatyta, kad Europos gyventojų skaičius auks lėčiau negu, kad pavyzdžiui, Mm, buvo manyta, kad um, turėtų aukti. Sutartyse yra išskirtinis statusas e, suteiktas tam tikriems regionams, pavyzdžiui, šio, šiauriniai daliai Europoje ir e, Baltijoje, Baltijos e, valstybėse Balkanuose šiuo metu mažėja gyventojų skaičius. Taip pat poveikis, e, to jau poveikis jaučiamas taip pat ir Ispanijoje, Italijoje ir kitose šalyse. Aš norėčiau pakalbėti apie Ispaniją. Pagal paskutinius e, duomenis pusė Ispanijos gyventojų. Mm, is, is, Ispanijos gyventojų skaičius galėtų sumažėti per pus. Kastilė Leono autonominėme e, regione supažinau su esamą situaciją, pastebėjau, kad e, tikrai trūksta infrastruktūros, paslaugų, miesteliai, kaimai užsidaro savyje. Yra tokių vietų, kur visai nėra jokių sveikatos apsaugos paslaugų, bankų, filialų. Yra tokių komunų, tokių savivaldybių, kur netgi nėra interneto, negalima mokėti internetu, negalima naudotis kreditinėmis kortelėmis. Uh, Ir tokių šalių, tokių miestelių, kurie yra priklausomi nuo bankų, kurie yra kitose miestuose. Reikia pinigus vežti grinaisiais į tų miestų bankus. Ir yra tokių e, miestelių, kuriuose tik čiulba paukščiai ir e, visiškai nėra technologijų. E, Technologiniai pokyčiai, demografiniai pokyčiai yra vieni iš didžiausių iššūkių, kurie mums kyla šiuo metu kartu su, sang, su sanglaudos susijusiais klausimais. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į tokias nepalankioje situacijoje esančias teritorijas Europos Sąjungoje. Jie, joms reikėtų atstovo, atstovauti, taigi reikėtų uh, E, apibriežti, kokie kylančių metų demografiniai iššūkiai. Mano manimu, kyla pagrindinės keturios problemos būtent šiuose regionuose ir Europos Sąjungai reikėtų imtis veiksmų. Visų pirma, mažas tankis. Tai yra toks reiškinys, apie kurį mes jau e, žinome. Reikėtų pasitelkti pusiausvyros užtikrinimo modelį tokiuose teritorijuose ir Taip pat pastaruoju metu reikėtų atsižvelgti ir į mažėjantį, mažinamą tankį. E, yra tokiuose, tokių vietų, kuriuose šiuo metu mažėja gyventojų ir dėl to būtent tankis sumažėja. Antras didelis svarbus iššūkis yra gyventojų senėjimas. E, E, tai yra visiems žinomas reiškinys e, Europos Sąjungoje. Kai kuriais atvejais e, jis priklauso nuo demografinių pokyčių, o kitais e, jis priklauso nuo gyventojų struktūros kitimo. Trečias reiškinys, neigiamas reiškinys, yra gimstamumo mažėjimas. E, kyla abejonių dėl galimos pusiausvėros ateityje. Taip pat Dar vienas svarbus iššūkis yra aktyvių gyventojų skaičiaus mažėjimas. Tose vietose, kuriuose yra pastebėta, kad kyla demografinių problemų. Daugelį E, vietų, Europos vietų mažėja gyventojų. Europos demografiniai iššūkiai nėra naujiena, mes apie juos jau žinome seniai. Bet e, daro įspūdį tai, kad e, tokie reiškiniai labai, vyksta labai intensyviai. Ir kurio, problemus, kurios kyla tose regionuose, yra susijusios su kitokio pobūdžio problemomis. E, Lyčių klausimas yra susijęs su įvairiais iš šių klausimų, e, su demografiniu, e, su problemomis, kurios kyla mm, būtent tose miesteliuose. Buvo pastebėta, kad e, moterų skaičius tokiuose vietose mažėja. Europos Sąjunga galėtų imtis įvairių priemonių demografiniams pokyčiams keisti. Bet iki šiol ši problema nebuvo konkrečiai sprendžiama. ES turėtų įtraukti demografinius klausimus į visus politinius, e, vis politinės diskusijas ir į biudžetą, kuris yra skirtas naujai politikai vystyti. Ypač tai pasakytina apie žemės, ūkį, aplinką, mokymus ir taip toliau. Europos komisija turėtų patvirtinti strategiją skirtą demografiniams pokyčiams. Europos parlamentas to prašė e, jau 2015 m. rugsėjo 9 rezoliucijoje. Reikėtų skirti dėmesio oriam užimtumui, darbo sutartims, ekonominėms, e, užimtumo, ekonomikos ir politikos ir užimtumo skatinimui. Ir reikėtų pastelgti tokio modelį, kuris galėtų apimti visus šiuos regionus. Taip pat reikėtų įtraukti informacinės technologijas ir jas e, skatinti jų vystimą tose nepalankiose situacijose esančiose vietovėse. Reikėtų skatinti jaunimo emancipuotumą. Taip pat e, reikėtų padėti suderinti darbą su e, šeimininiu gyvenimu. Uh, atsižvelgti į migrantų klausimus, grįžtančių gyventojų klausimus. ES reikėtų te, sukurti teisinę sistemą tam, kad būtų galima pripažinti, e, kuriuose, e, pabrėžti, kuriuose ES vietose kyla demografinių problemų. Šiuo metu tik ES šiaurinėje, teri, šiaurinėse teritorijose yra pripažinta, kad kyla tokių problemų. E, taigi reikėtų E, atskiros e, terito, e, teisinės sistemos, tam, kad būtų galima atsižvelgti ir, ir į kitas ES vietas, kuriuose kyla tokių problemų. ES reikėtų apibriežti rodiklius paremtus naujais kintamaisiais kuriais remiantis būtų galima apibriežti naujus kylančius demografinius iššūkius. E, Tokia teritorija, kurioje kyla tokių nuolatos mm, atsirandančių iššūkių, mm, tokiai teritorijai reikia lankstumo susijusio su sanglaudos politika, su finansavimu. Europos investicijos fondai turėtų būti naudojami veiksmingiau, sprendžiant demografinės problemas. Sanglaudos politiką reikėtų naudoti, geriau naudoti esamus fondus. Per sanglos politiką reikėtų geriau naudoti esamus fondus. E, reikėtų integruoti tokias teritorijas, kuriuose kyla tokie iššūkiai. E, strategija Europa 2020. E, taip pat turėtų numatyti, joje turėtų būti numatyta tam tikra e, iniciatyva šiems regionams. E, buvo siūloma tokią iniciatyvą pavadinti e, gyventojai, population. E, Ta iniciatyva būtų galima skatinti tvarų augimą, įtraukų augimą ir taip toliau. Daugia metai finansinė perspektyva po 2020 metų turėtų būti panaudota skatinant tokių demografinių problemų e, sprendimą. Mes Europos parlamente nekartą minėjome, kad reikia daugiau e, skatinti įvairių priemonių saveikumą, pavyzdžiui, BŽUP, struktūrinių fondų, investicinių fondų saveikumą. Šie fondai gali daryti įtaką demografiniams pokyčiams. Visi šie klausimai būtent buvo apibriešti rengiant e, šį pranešimą. Aš esu tikra, kad kolegos prisidės prie dokumento gerinimo. Aš laukiu jūsų komentarų. Galbūt iškils tam tikrų klausimų ir prasidės diskusijos. Ir tikiuosi, kad ateityje vykstančios, vykstančios diskusijos mums padės parengti gerą pranešimą kuriuo mes galėsime remtis ateityje vystydami diskusijas dėl sanglodos politikos. Dėkoju Jums už dėmesį. Thank you. Thank you very much for your initial thoughts. And now we'll continue with the, with the um, participants. Dėkoju. Šešėliniai pranešėjai visų pirma, ponas Valkas Arsiso. Labai ačiū, gerbam pirmininkė. Iš tiesų, šiandieną susidarė Europą nuo e, skirtingų e, demografinių tendencijų šokų. Matome, kad kai kur trečiosios šalyse e, gyventojų skaičius auga daug jaunimo, o Europoje gyventojai sensta. Ir pranešime kalbam apie tai, kad reikia ilgalaikių planų ir norėčiau dėl to pasidžiaugti e, pranešėjos mintimis. Demografiniai iššūkiai iš tikrųjų yra labai didelė problema regio, regionuose, pirmiausia Ispanijoje ir e, Kastije, Leon, Asturijas, Kastije, Lemančia, Aragono provincijose Ispanijoje. Uh, Ir e, tai e, ne tik tuose regionuose prioritetas, bet ir kituose. Jeigu nespręsime problemų, e, pradės atsilikti Europą ir dėl to nukentės visą ES. Dėl to mes turime ieškoti išeičių šiame kontekste. Ir jeigu galvosime apie sanglaudos politiką, turime mm, ją gyvendindami. Uh, galvoti apie demografinės problemas. 2016 metais E, mes e, kalbėjome apie tai, kad nepakanka kalbėti tik apie BVP kaip apie rodiklį gyventant šią politiką. Reikia galvoti apie kitus rodiklius vystimosi, ponės ir ponai e, teritorijos, kurios kenčia nuo demografinių problemų, neauga taip greitai kaip vidurkis, pavyzdžiui, augimo. Ir E, kaip kalbėjo ponė pranešėja, e, yra daug problemų tokiuose regionuose teikiant socialinės paslaugas. Aš pateiksiu tam tikrų pasiūlymų, pirmiausia, dėl tarpusavio jungčių užtikrinimo e, teritorijose, kurios yra labiau nutolusios ar kur gyvena mažiau gyventojų. Reikia kalbėti apie internetą, pavyzdžiui. Ir e, tai labai svarbu tam, kad jaunimas būtų pritrauktas į tokias kaimiškasias teritorijas. Ir reikia nepamiršti, kad ekoturizmui ar elektroniniai prekybai yra daug galimybių kaimo vietovėse ir mes turime ieškoti būdų e, plėtoti tam tikras technologijas, kurios e, užtikrintų vystimasi regionų ir taip pat e, tradicinės e, veiklas skatintų. E, jaunimas iš kaimų traukėsi, o vyresni gyventojai lieka. Ir tai reiškia, kad miestuose gyvenimas tampa vis brangesnis, o kaimuose sunku išlaikyti tam tikras paslaugas. Reikia siekti įveikti demografinės problemas ir reikia taikyti Europos socialinį modelį, kuris susijęs su e, solidarumu tarp kartų ir teritorijų. Ir tas principas solidarumo tarp kartų gali būti gyvendamas, nežiūrint to, kad yra disbalansas demografinis. Reikia ieškoti kitų pusiausviros e, aspektų. Ir taip pat reikia e, užtikrinti, kad būtų galima e, teikti socialinės pakankamai geras paslaugas. Ir, ir e, apie tai ir kalba pranešėja savo pranešime. Ir taip pat reikia prisiminti, kad vietos valdžios institucijos geriausiai žino, kokios yra problemos vietoje. Ir reikia išmaniosios e, specializacijos strategijas taikyti kad būtų galima tikslingiau investuoti ir tokiu būdu atsiras regionams galimybės tapti e, centrais konkurencingais. Regionai galės e, išvysti savo potencialą. Ir taip pat e, augimas, augimo užtikrinimas yra vienas iš geriausių būdų išspręsti problemas, įskaitant demografinės problemas regionuose ir reikia gyventi tikrą Europos socialinę darbotvarkę, kuri atspindėtų demografinės tendencijas ir kuri užtikrintų tokį vystimąsi, kur, kurio kontekste nebūtų niekas pamirštas ar paliktas. Ačiū. Dėkuoju. Nematau pono Porembos. Ponas Jakovčič, mūsų kitas šešėlinis panešėjas. Dėkoju, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje diskusijoje. Ši tema ir mano 25 metų politinė patirtis rodo, kad Kroatijoje ir kitur šis klausimas yra labai aktualus. Jisai yra susijęs su dviem dalykais. Pirmiausia, turime galvoti apie tai, kad Europos gyventojai sensta. Tai yra faktas. Mes matome visur Europoje tai. Kai kas sako, kad dabar net kyla klausimas, ar pakaks pinigų pensijoms mokėti. E, kad e, išteklių trūksta, nes pensininkų skaičius didėja vis. Ir tuos klausimus turime spręsti. Reikia ieškoti bendrų problemos sprendimo būdų. ES pensijų sistemos, kaip žinome, yra skirtingos. Nepriklausomai nuo politinės situacijos, vis tik tai manau, kad mūsų kontinentas susivienys ateityje. Ir mes geriau dirbsime kartu, aš tikiuosi, ateityje. Visą savo e, profesinį gyvenimą užsėmiau šiais klausimais ir žinau, kad tai yra labai rimtas uždavinys. Nebekartosiu to, ką minėjo savo e, pasisakymę pranešėja. Manau, jog galime pritarti jos pasiūlymams e, beveik visiems. Turime aptarti tai, kokių reformų reikia. Galime pasitelkti įvairius fondus, tačiau svarbu yra nepamiršti pačios esmės, kaip e, naudoti lėšas kaip jas nukreipti deramai. Kaimo teritorijos, ypač ES viduržėmio jūros regione. E, girdėjome apie problemas Ispanijoje, Kroatijoje, panašios problemos Italijoje ir panašiai. Kaimo teritorijos turi sulaukti kur kas daugiau dėmesio negu kad dabar. Šiame kontekste, manyčiau, E, galės pasakyti, kad pranešimas yra aktualus. Rengiant pranešimą puikiai dirbome kartu. Bet dar noriu pasakyti, kad dėje neigiamos demografinės tendencijos tęsis net galime atsipalaiduoti ir aišku, šis pranešimas neras visų atsakymų. Galima pateikti gairias ir tai bus žingsnis į priekį. Ačiū. Pone Balina, jos nėra. Jos vardu taip pat niekas nepasakys. Ponas Ropė. Ar pono Ropės vardu kas nors pasakys? Pone Vana. Labai ačiū, gerbimo pirmininkė. Aš kalbu kolegos e, Bronio Ropės vardu, jis man savo pastebėjimus perdavė. Europos Sąjunga susiduria su demografiniais iššūkiais, kurie tikriausiai nėra pakankamai gerai dar įvertinti. E, E, daugiau kaip 11 tūkstančių savivaldybių ES yra daugiau kaip 1300 regionų ir matome, kad gyventojų mažėja tose regionuose ir tai reiškia, kad daug, mažėja vystimosi galimybių, o socialiniai rūpybai e, rūpybą užtikrinti yra vis sunkiau ir reikia mums keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat struktūrinius fondus e, nukreipti taip, kad jie skatintų kurti darbo vietas ne didžiosiuose miestuose. Taip pat reikia daugiau galimybių pagyvenusiems žmonėms neįgaliesiems. Reikia keisti mūsų politiką, reikia pereiti nuo priemonių požiūrio e, prie projektų įgyvendinimo ir projektų gyvenimo prie e, kiekybinio požiūrio siekiančio įtvirtinti socialinę sanglaudą ir tvarumą. Taip pat reikia užtikrinti pusiausvę tarp kaimo ir miestų vietovių. Tai tiek ir mielai dirbsiu toliau su pranešėja. Toliau, ponė Demato. Grazie. Anch'io come colleghi sono particolarmente interessato. E, dėkoju. Aš taip pat e, domiuosi šią temą, kaip ir e, kolegos, esu susidomėjusi ir laukiu pranešimo projekto. Na, dabar jau galėčiau šiek tiek pateikti iš savo komentarų. Buvo tikrai įrodyta tyrimuose, kad gyventojai sensta. Tai yra iššūkis, kuris yra svarbus ateičiai. Šie pokyčiai daro įtaką e, ir e, teritoriniai sanglaudai, kaimo vietovės, ka, kalnų vietovės susiduria su didžiuliais e, iššūkiais. Šios tendencijos yra susijusios taip pat ir su socialiniais ir politiniais klausimais, e, su produktyvumu, vystimus, socialinių ir sanitarinių paslaugų tiekimu, teikimu ir darbuotojų, darbuotojų trūkumu Demografiniai pokyčiai apima daugelį sričių ir jie, jie taip pat yra susiję ir su užimtumu, planavimu, miestų planavimu, e, lyčių lygybė ir šeimų klausimais. E, Taigi reikėtų remtis rekomendacijomis, kurios yra pranešime, kurį mes patvirtinome praėjusiais metais per plenarną sesiją. Šį pranešimą parengė kolegė Jotova, pranešimas yra skirtas kaimo vietovėms. Jome, jame yra rašoma, kad reikėtų skatinamųjų priemonių mažoms e, įmonėms, kurios e, skatina pokyčius ir kurios yra įsikūrusios kaimo vietovėse. E, atsižvelgiant e, į tai, kad tos įmonės kuria, e, didina kokybę. E, taigi reikėtų paskatinti komisiją, skatinti bandomosius projektus, skatant grįžimą prie tradicinių veiklos ryčių, prie žemės ūkio skatinimo, tokiuose vietovėse. Taip pat norėčiau pasakyti, kad po didžiulio e, žemės drebėjimo, nuo kurio nukentėjo centrinė Italija, šiais e, metais buvo susidurta su didžiulėmis problemomis, ne tik kalnuotose vietovėse. Ištisi kalnų slėniai e, gyventojų nukentėjo. Uh, E, ir toliau tos vietovės kenčia, pavyzdžiui, nuo dirbožėmo nuošliaužų ir taip toliau. Mes taip pat turėtume išvengti tokių miestų, kaip pavyzdžiui, Amatričiai ar Kuata de Tronto. De žlugimo. Reikėtų skatinti darbo vietų e, jaunimui e, kūrimą tose vietose. Aš atstovauju penkių žvaigždučių judėjimui ir norėčiau pasakyti, kad darysiu viską, ką galiu, tam, kad parodytume solidarumą tiems tų teritorijų gyventojams, nes tikrai tokios paramos, e, tokio dėmesio jiems reikia. A. Labai dėkoju. Dar septyni kolegos užsirašė pasisakyti. Pane Westfall. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėja išdėstė savo mintis dėl to, ką ketina parašyti šiame pranešime ir aš ją visiškai pritariu. 2011 metais man teko garbė renkti pranešimą dėl demografinių pokyčių. Ir tuomet mes galvojame apie taip, kaip mes galėtume susitvarkyti su šiais pokyčiais, kokios struktūrų mums reikėtų. Ir šiandien aš norėčiau pasakyti, kad demografiniai pokyčiai turi suteikti mums naujų galimybių. Be kita ko, galimybių investuoti. Tik reikia gerai pasiruošti tokiams investicijoms. Savo parengtame pranešime aš kalbėjau apie tai, kad formuojant sanglaudos politiką, buvo aiškiai pasakyta, kad e, sprendžiant dėl investicijų e, į konkretų regioną bus atsižvelgta į e, to regiono demografinę situaciją. Tai tikrai būtų puiku. Aš norėčiau taip pat jūs perspėti. Daug jau šiandien buvo pasakyta apie kaimo vietovės. Ir uh, dar per uh, uh, praeitoj kadencijoje mes kalbėjome apie tai, kad jaunimas palieka kaimo vietovės ir todėl mums reikia spręsti šią problemą pasinaudojant sanglaudos fondų lėšas. turime tą ir daryti. Ir, kaip minėjau, noriu Jūs perspėti. Šiandien tik tai kalbam apie tai, kad e, miestai yra vienas dalykas, kaimo vietovės yra kitas. Miestams taikoma yra miestų darbo tvarkė, kuri numato tam, e, kaip galima būtų spręsti demografinės miestų problemas. Bet aš manau, kad labai svarbu yra tai atkurti pusiausvyrą tarp miestų ir kaimo vietovių. Ir aš manau, kad tai yra, šis pranešimas yra puikiai galimybė mums e, apžvelgti dabartinę situaciją ir pagalvoti tai, kaip mes reaguojame į žmonių nuogastavimus. Dėkuoju, panas Van Nistelroj. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši tema tikrai yra labai aktuali ir be kito ko būtų labai įdomu pastebėti, kaip keičiasi mūsų demografiniai rodikliai po antrojo pasaulinio karo. Koks yra gimstamumas? Ir žinome, kad tam, kad visuomenė galėtų atsinaujinti, reikia, kad kiekviena moteris pagimdytų 2,2 vaiko. Ir pažvelkime tas, į tai, kokias yra padėtis atskiriuose valstybės narėse. Italijoje, pavyzdžiui, gimstamumo rodiklis yra tik tai 1,6 ir jis nuolat mažėja. Matome, kad demografiniai pokyčiai, neįgimi demografiniai pokyčiai ryškėja ir tai turi daugelįpį poveikį įvairioms sritims kaip visiškai teisingai kalbėjo mūsų pranešėja, yra regionų, kur šios problemos yra itin aktualios. Ir matome, kad iš tikrųjų yra vietų, kaimo vietovių, iš kurių jaunimas traukiasi. Tiesiog bėga. Ir e, jau kalbėjome apie dviejų greičių Europą Ir matome taip pat, kad e, jaunimas yra pasiruošęs išsakyti savo nuomonę, imdamasis konkrečių veiksmų. Tiesiog jie palieka kaimo vietovės, bėga iš savo gimtųjų e, kaimų ir kraustusi kitur. Apie tai reikia galvoti, kai galvojame apie įvairius fondus. Reikia ir investicijų, reikia e, keisti ir švietimo, ir darbo politiką, reikia investuoti kur kas aktyviau į plačiuošio ryšio technologijas, apskritai naujas technologijas. Nes e, žmonės, kurie gyvena ne miestuose, taip pat turi turėti galimybę naudotis visomis šiomis naujomis technologijomis. Mums reikia holistinio, visą apimančio požiūrio. Ir pranešėja kalbėjo apie tai, kokios bus pagrindinės pranešimo dalis. Ir ponia Westfalt taip pat kalbėjo apie sanglos politiką po 2020 metų. Ir aš manau, kad čia reikėtų ne, nepamiršti 16 straipsnio trečios dalies, kuria nurodyti reikalavimai veiklos programoms. Reikia pagalvoti, kaip yra naudojamos konkrečios lėšos. Ir mes matome, kad negalima remtis vien BVP rodikliais. Kai kuriuose regionuose da, gyventojų skaičius nuolat mažėja ir todėl mes turime kur kas daugiau investuoti į tuos regionus. Reikia taip pat pagalvoti apie tai, ką mes jau esame padarę apie ką rašėme kituose pranešimuose. Man atrodo, kad mes iš esmės jau turime šiokią tokią politinę po, politiką šiuo klausimu. Ir e, reikia be abejo bendrauti ir su visomis suinteresuotomis šalimis. Pavyzdžiui, kai kalbame apie aktyvų senėjimą, turime bendradarbiauti ir su sveikatos da, priežiūros darbuotojais, ir su tais, kurie teikia senyvo amžiaus žmonėms paslaugas. Balandžio 29 diena yra kartų solidarumo diena. Tai yra puikiai proga mums e, kalbėti apie demografinius pokyčius, apie solidarumą tarp įvairių kartų. Tas renginys vyks, e, yra numatyti keli renginiai, kurie da, yra skirti šią dieną paminėti. Pavyzdžiui, ketvirtadienį vyks pusryčiai, Ir aš manau, kad mes galime kalbėti apie žilaplaukę ekonomiką. Suprantame, kad žmonės sensta, bet tai nereiškia, kad jie negali vaidinti svarbesnio vaidmens mūsų visuomenėje. Ypač svarbus tas vaidmuo yra tose vietose, kur jie gyvena. Taigi žilaplaukė ekonomika, mano galva, būtų tikrai puikiai galimybė mums visiems. Mūsų e, komitetas kartu su Žemės ūkio komitetu buvo pradėjęs e, bandomąjį projektą, kuris vadinosi e, išmaniosios bendruomenės. Komisijos narė ponia Krecu ir po, po, komisijos narys ponas Hogan uh, paskelbė apie šios iniciatyvos pradžią. Ir šis bandomasis projektas yra skirtas tam, kad mes išsiaiškinome, koks yra mūsų kaimo vietovių potencialas. Ir beje, tų galimybių yra nemažai ir akivaizdu, kad reikia išnagrinėti labai gerai, labai įdėmiai situaciją ir pagalvoti apie tai,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 in eh, narediti, eh, narediti eh, to podeželje atraktivno za bivanje za, za, za mlade. Kar se tiče, kdo je tej odgovornosti, kdo je odgovoren V tem primeru jaz še vedno smatram, da je ta princip. Kad kaimas būtų patrauklus žmonėms. Ir aš manau, kad čia tikrai būtina mums užtikrinti subsidiarumo princip, principą. Pirmiausia, ta, Reikia pradėti nuo savivaldybės ligmens, po to nuo regiono ir tik po to kalbėti apie nacionalinį lygmenį. Ir mums reikia paskatinti tam tikras e, teigiamas tendencijas e, šioje srityje. Mes turime sukurti politiką ir po to turime decentralizuoti funkcijas tam, kad vietoje galima būtų spręsti e, tas problemas, dė, kurios verčia žmonės trauktis iš savo gimtų kaimų. Ponas Rūvas, dėkoju. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes kolegos iš tikrųjų beveik viską pasakė. Aš tiesiog norėčiau dabar, pasinaudodamas progą, pasidalyti keliomis mintimis. Aš esu iš miestelio, kuris yra netolino. Ta... Kastilio Lionės. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad tai, apie ką kalbėjo da, kolegos, puikiai spindi situaciją. Da, mūsų regione yra 380 savivaldybių ir dauguma iš jų tikrai yra labai labai mažos. Ir aš manau, kad mes ES lygmenių turime suprasti, kad tai, kas vyksta kaime, įtakoja ir padėti miestuose. Nes žmonės iš kaimo važiuoja į miestą ir dėl to padėtis mieste taip pat blogėja. Reikia suprasti, kad kaimo bendruomenių problemos vienaip ar kitaip įtakoja ir gyvenimo sąlygas miestuose. ES daug investuoja kaimo vietovėse, bet dažnai matome, kad tos investicijos neduoda gerų rezultatų. Iš tikrųjų, yra neįtin naudingų investicijų. Galima kalbėti ir apie teigiamą diskriminaciją ji kartais taip pat gali pasiteisinti. Bet kai galvojame apie sanglaudos politikos ateitį, reikia viską labai atsargiai, atidžiai pasverti. Mums reikia gerinti gimstamumo rodiklius visoje Europoje, ne vien kaimo vietovėse. Ir be abejo, Mes visi norime, kad gyventi kaime būtų kuo maloniau. Mums visiems rūpi kaimo bendruomenės. Bet negalime pamiršti ir miestų, nes ypač miestelių, nes svarbu būtų gerinti padėtį ir tenai. nes vietos e, ekonomika, pavyzdžiui, tai regioninių lygmenių gali būti nepaprastai svarbi. Taigi aš norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai ir aš norėčiau taip pat pasidžiaugti tuo, kad kolegija sutiko rengti tokį aktualų pranešimą. Dėkuoju. Toliau ponas Nilsen. Aš nežinau, ar yra veršima iš švedų kalbos. Ne? Är det svenska? Jag kan prata svenska. Nej. No, Okej. Okay. I... Negaliu kalbėti švediškai. Nu kągi, pasistengsiu tuomet uh, išdėstyti savo nuomonę angliškai. Aš norėčiau Jums papasakoti apie padėtį Švedijoje, ypač Švedijos šiaurėje, iš kurios aš esu. Mes uh, matome, kad jaunimas traukiasi iš kaimų į didmiešius. Ne tik pas mus, bet ir visoje Europoje. O pagyvenę žmonės lieka savo kaimuose. Ir kai kurie kaimai dėja išnyks. Ir dar prieš 25 metus mes kalbėjome, kad turime padidinti savo region, šiaurės regionų patrauklumą. Kas yra svarbu? Universitetai, aukštasis mokslas štai kas gali pakeisti situaciją. Nes tose regionuose reikia turėti e, galimybės mokytis universitetuose, vykdyti mokslinius tyrimus. Mes iš tikrųjų daug ką darėme tam, kad e, perkeltume universitetus e, į šiaurę. Konservatoriai sakė, kad tai yra visiškai netinkamas požiūris, kad reikėjo susitelkti jau turimus universitetus. Bet vienai per kitaip mūsų pastangų dėka dabar šiaurė mes turime tris universitetus. ir kalbėtume apie tai, kaip mes naudojame ES moksliniams tyrimams skiriamas lėšas, mes pamatysime, kad maždaug 80 procentų pro, programos horizontas 2020 yra skiriama universitetams, kurie yra įsikūrę didmiešiuose, o ne mažiems universitetams. Ir dėl to atsiranda nemažai problemų. Tai reiškia, kad universitetams, kurie uh, kad universitetams, kurie veikia Švedijos šiaurėje, turi pasikliauti regioninės plėtros fondais, o ne o, lėšomis numatytomis pagal programą Horizontas 2020. Taigi, ką mes galime padaryti, norėdami spręsti šią problemą? Reikėtų pakeisti taisyklės taikomos programai Horizontas 2020 tam, kad finansavimą galėtų gauti ne tik stambus universitetai, kurie veikia didmešiuose, bet ir kiti mažesni universitetai. Tai reiškia, kad reikėtų e, tam tikrų teritorinių rodiklių. Dėkuoju. Ačiū. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad yra rengiamas šis pranešimas. Ir dėkoju pranešėjai, ir dėkoju uh, apskritai už uh, šio ryto diskusiją. Iš tikrųjų, demografiniai pokyčiai Europoje yra nepaprastai aktuali tema, ne, ir ji yra aktuali ne tik regionų gyventojams, bet ir visiems europiečiams. Nes e, iš tikrųjų da, demografinių pokyčių mastai da, visus mus neramina. Ir kai kalbame apie dabartinės demografijos tendencijas, reikėtų pagalvoti apie tai, kokias priemonės mes jau turime šiuo metu, juk jų turime jau nemažai. Priemonių turime daug, bet tarptų priemonių nėra a, priemonių, kurios užtikrintų a, žmonėms bent jau minimalų saugumą. Pavyzdžiui, yra jaunų šeimų, kurios visai norėtų ir vaikus gimdyti, ir likti kaime, bet jie šiandien negali būti tikrai dėl savo ateities, jie negali būti tikrai dėl to, kad jų vaikas galės lankyti darželį uh, nedidelėme kaime ar mokyklą. Ir todėl man bus nepaprastai įdomu pamatyti, kasgi pagaliau bus įrašyta šiame pranešime. Aš manau, kad nepaprastai svarbu yra užtikrinti, kad valstybėms narėms skiriama pagalba, skirtos priemonės būtų labai tikslinės. Mums taip pat reikia ir informatumo didinimo kampanijos. Mes e, matome, kad šiuo metu kai kas net griebėsi tam tikros propagandos e, nukreiptos prieš e, migrantus. Bet aš manau, kad mums tokią propagandą reikėtų pakeisti de, kitokią informaciją. De, reikėtų paaiškinti žmonėms, kaip galima būtų kurti savo ateitį. Nes šiandien mes matome, kad jaunimas nenori e, kurti šeimos dėl to, kad e, jie net nėra tikri dėl savo ateities. Ir jie dažnai net nežino, uh, kokias galimybės jie gali turėti. Jie mažai žino apie motinystės, tėvystės e, atostogas. Nors Europoje mes e, nemažai da, dirbame tam, kad e, spręstume da, įvairias socialinės problemas. Bet apie tai mažai kas žino. Jei, pavyzdžiui, ba, jei ba, kūdikį pasigimdžiusi moteris nori jį auginti namuose, bet negali to daryti dėl to, kad e, e, šeimos pajamos yra pernelik mažos, tai tai vienai per kitaip įtakoja demografinę padėtį, taigi reikia ir tokias problemas spręsti. Ponas Hetman, dėkoju. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai. Dėkoju ją už tai, kad ji e, ėmėsi šio darbo. Iš tikrųjų, da, viena iš aktualiausių da, Europos problemų šiandien nu, yra demografiniai pokyčiai. Ir šiandien jau daug kolegų apie tai kalbėjo. Aš esu iš rytų da, Lenkijos ir pas mus demografiniai pokyčiai tikrai yra da, labai dideli, labai daug jaunimo a, a, išvažiavo gyventi kitur, gimstamumas yra nedidelis. A, Bet aš norėčiau šiandien atkreipti sudėmėsi į vieną šios problemos aspektą, apie kurį kol kas dar nebuvo kalbėta šį rytą. Tam, kad mes galėtume spręsti demografijos keliamą, keliamas problemas, pirmiausia, reikėtų imtis veiksmų savivaldybių lygmenių. Veik, veikti reikia vietos lygmenių. Būtent čia reikia aktyviau dirbti. Ir aš manau, kad ES politika, net jei ji būtų geresnė, nepasiteisins, jei ji nebus gyvendinama bendradarbiaujant su vietos veikėjais, nes jie geriausiai žino, kokia yra padėtis jų savivaldybė, jų regione. Ir da, būtent vietos institucijoms reikia da, priemonių, kurios padėtų da, jiems spręsti jų problemas. Ir todėl čia reikia kalbėti apie didesnį lankstumą. Ir aš taip pat norėčiau e, atkreipėsiu dėmesį tai, ką sakė ponas Van Nistelrooy. Iš tikrųjų, mums nereikia naujų fondų, mes jau turime nemažai įvairių fondų. Nes panašu, kad Europoje labai dažnai, kai tik tai pradedama kalbėti apie kokią nors problemą, iš karto pasakoma, kad mums reikia naujo fondo. Ne, aš manau, kad mums reikia išnaudoti jau turimas priemonės, reikia tiesiog geresnės koordinacijos ir reikia didesnio lankstumo tam, kad savivaldybės galėtų uh, pasinaudoti turimų finansavimų problemams spręsti. Ir šiandien mes daug kalbame apie tai, kad mums visuomet reikia naujoviškų sprendimų. Ir da, Europos lėšomis yra finansuojama daugybė da, inovacijų. Tam, kad žmonės galėtų uh, kurti savo ateitį kaimo vietovėse. Kaimuose turi veikti darželiai, mokyklos, turi būti pakankamai darbo vietų. Taigi aš manau, kad mums reikia geriau koordinuoti jau turimas priemonės. Mes turime ir socialinį fondą, ir sanglaudos fondus. Turime ir bendrą žemės ūkio politiką, apie kurią aš kol kas nekalbėjau. Ji taip pat e, gali suvaidinti svarbu vaidmenį sprendžiant šias problemas. Mums reikia galvoti apie ateitį, apie tai, kas vyks po 2020 metų. Nes e, be abejo, demografiniai pokyčiai yra nepaprastai aktuali problema. Ir ją spręsti mums reikia galvoti apie tai, kaip mes galėtume geriau uh, suderinti sanglaudos politiką ir bendrą žemės ūkio politiką. Taigi aš paraginčiau geriau koordinuoti jau turimus fondus, geriau išnaudoti jų potencialą ir taip pat įdėkti į dabartinę sistemą daugiau lankstumo, tam, kad kiekvienas galėtų pasirinkti jam labiausiai tinkamas priemonės. Uh, Ne, ir dar kartą pabrėžiu, kad būtent e, vietos lygmenių geriausia būtų spręsti šias problemas. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime veikti šį didžiulį iššūkį. Dėkoju. Bresu, dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už tai, kad e, buvo iškeltas šis svarbus klausimas. Mums visiems Europoje daro įtaką šis dvipusis. Uh, E, demografinis reiškinys. Aš manau, kad e, rengiant šį pranešimą reikėtų atskirti du dalykus. Mes susidurėme su demografiniu mažėjimu ir gyventojų senėjimu Europoje, miestuose, Tam reikia socialinės politikos, šeimos politikos, koordinavimo, tam, kad būtų galima skatinti mm, tokias, e, tokius gyventojus, kad išbristų iš skurdo, reikėtų skatinti, padėti moteriams ir e, reikėtų geriau koordinuoti šią politiką Europos lygių, taigi reikėtų tam tikros stiprios iniciatyvos, kuria būtų galima daryti įtaką šiai demografiniai e, problemai. Dažnai dėl moterų situacijos būtent nėra ryštama sukurti šeimų. Taip pat e, dar viena problema yra kaimo vietovės ir gyventojų mažėjimas juose. Mes matome, kad situacija skiriasi. Ne visose teritorijose situacija yra tokia pati. Kai kuriuose kal, kalnų vietovėse, pavyzdžiui, Alpių kalnuose, gyventojų mažėjimas šiuo metu stabilizavosi, sustojo ir jau matome, kad yra grįžtama į tas kaimo arba kalnų vietovės. Bet yra ir tokių vietovių, kuriuose reiškinys ir toliau e, aktyvėja, e, didėja. Struktūriniai fondai turėtų būti panaudojami dar geriau, dar labiau diferencijuojant politiką reikėtų skatinti konkurencingumą, produktivumą ir taip pat reikėtų padėti žmonėms e, prisidėti prie vystimuose. Manau, kad e, problemą būtų galima spręsti taip pat pasitelkiant ir makroekonominės sąlygas. E, dažnai regionai arba valstybės investuoja į kaimo vietovės, bet tuo pat metu mažina paslaugų skaičių, o tų paslaugų reikia tose vietovėse tam, kad žmonės galėtų gyventi. Uh, E, juose. Taigi, skatinant vystimosi politiką, reikėtų ištikrinti ir minimalų paslaugų lygį tam, kad žmonės galėtų tose vietose gyventi. Antraip yra tik švaistamos lėšos, nes e, gaunami ištekliai nėra tinkamai panaudojami, nes žmonės jos tose teritorijose gyventi negali. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų atsižvelgti būtent į tas viešasias uh, privačias paslaugas ir suprasti, kad rinkoje kyla didelių problemų. Rinka be pagalbos negali išlaikyti tokių paslaugų. Taip pat ir mažos savivaldybės e, susiduria su panašiomis finansinėmis problemomis. Taigi, vystimosi politika turėtų būti paremta ir e, šiuo klausimu. Uh, Per e, vieš, viešuosius, viešas investicijas reikėtų skatinti paslaugų e, palaikymą, skatinimą tuose teritorijose. Taip pat reikėtų saugoti ir tradicinius produktus, atsinaunančios energijos šaltinius. Kolega apie tai kalbėjo, pasakydama, pasakydamas, kad tam tikrose teritorijose, tam tikrose vietose buvo pasiekta tinkamų pokyčių, būtent atsižvelgiant į šias veiklos rytis. Bet vis dėlto, kaip jau sakiau, nereikėtų pamiršti ir minimalaus paslaugų lygio užtikrinimo. Aš, kai kalbu apie paslaugas, neturiu meni tik, pavyzdžiui, pašto paslaugų kai kuriuose miesto, miestelių vietovėse, kaimo vietovėse net nėra parduotuvių. Taigi, reikėtų dėmesį skirti ir privačioms paslaugoms ir jų skatinimui ir reikėtų ieškoti sprendimo. Tose vietose, kuriuose rinkoje kilo problemų, reikėtų pasitekti ir valstybės pagalbą. Dėkoju. E, dėkoju už komentarus suteiksiu žodį Europos komisijos atstoviai, ponė Hapak. Žodis jums. Dėkoju, dėkoju pranešėjai už šiuos svarbius klausimus ir šias diskusijas. Jos vyksta tikrai tinkamu laiku. Mes šiuo metu keičiame politiką ir kalbame apie ateities perspektyvas. Jūs iškėlėte daug svarbių klausimų, pabrėžėte daug svarbių temų, kurios yra susijusios su šiais iššūkiais ir su sąngodos politika. Daugelis priemonių ir fondų jau egzistuoja, jomis jais galime naudotis. Ir mes galime tinkamai tas priemonės integruoti. Uh, E, jūs pabrėžite, kad reikėtų geriau panaudoti tos fondus ir e, regionuose, nacionalinėme kontekste, vietos lygių reikėtų spręsti šias problemas, e, atsižvelgiant į vietos problemas. Taigi, mes esame pasirengę bendradarbiauti, sprendžiant šios klausimus. Ir taip pat po 2020 metų esanti politika e, tikrai turėtų atsižvelgti, joje reikėtų atsižvelgti šios klausimus. Dėkuoju, žodis pranešėjai. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegas, kolegoms už visus šios komentarus. Diskusijos tikrai turtingos. Tai buvo pirmosios diskusijos ir jau jų metu mes išgirdome gana daug įdomių pasiūlymų. Visi, manau, sutarė, kad reikėtų spręsti šią problemą, kuri mums tikrai kelia susirūpinimą. Problemą reikėtų spręsti taip pat ir ES institucijų lygių. Jūs kalbėjote apie subsidarumo principą. Aš pritariu Jums. Tikrai Būtent vietos institucijos e, jaučia didžiausią spaudimą ir yra labiausiai susirūpinusios dėl esamos situacijos. Galbūt reikėtų priemonių, kuriomis tos e, institucijos galėtų naudotis būtent spręsdamas šios problemas. Šios, ši situacija yra sudėtinga ir e, žinome, kad nebus galime spręsti šių problemų tik pasitelkiant kokią nors stebuklingą lasdelę. Nėra mm, vieno sprendimo, kuris galėtų tikti visoms demografinėms problemams spręsti. Apie fondų panaudojimą galime padiskutuoti e, vėliau, bet e, manau, kad dabar reikėtų įvertinti Tai kaip galime panaudoti jau esamas priemonės, sprendžiant gyventojų mažėjimo, išvažiavimo klausimus. klausimus. Europos fondai gali būti panaudoti skatinant gyventojus grįžti į tam tikras vietovės. Šie fondai dar nėra tinkamai panaudojami. Uh, Ir e, jie, e, te, tos lėšos nepasiekia gyventojų ir e, dėl to nėra vystama politika šia, šioms problemoms spręsti. Mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų suderinti darbą su Mm, asmeniniu gyvenimu, skatinti gimstamumą. Šią savaitę komisija pateiks pasiūlymą dėl e, įvairių gyvenimo sričių suderinimo. Jeigu, kad turėdami tokį pasiūlymą, galėsime daryti daugiau, tam, kad jaunos poros, jaunos šeimos galėtų nuspręsti, kuriuose vietovėse norėtų gyventi. Mes nenorime skatinti tik apsigyvenimą kaimo vietovėse, bet mes norime suteikti jaunimui galimybę pasirinkti, kur galėtų gyventi, galbūt kaimo vietovėse, kuriuose jie gimė. Dažnai jiems tenka vis dėlto išvykti iš tų vietovių, todėl kad juose trūksta infrastruktūrų, transporto, uh, trūksta švietimo įstaigų ir sveikatos apsaugos įstaigų. Taigi reikia pasitekti tinkamą programavimą, planavimą. Tai nereiškia, kad kiekvienoje savivaldybėje turi būtinai mm, būti sporto infrastruktūros mokyklose ir sveikatos apsaugos įstaigos. Ne, reikia pasitelkti tinkamą planavimą, programavimą tam, kad e, įvairių vietovų gyventojai vis dėlto turėtų tokias paslaugas ir jomis galėtų naudotis. Diskusijos, manau, bus tikrai vaisingos ir aš tikiuosi, kad e, pasiūlymai, e, bus suformuluoti pasiūlymai, kuriais vadovaujantis galėtume skatinti gyventojų grįžimą į mano minėtas teritorijas. Dėkuoju Jums už komentarus. Tikiuosi, kad kai turėsime dokumento projektą, diskusijos bus tikrai naudingos ir jomis bus prisidėta prie galutinio projekto varianto, kurio tikrai reikia demografiniams, proble demografiniams problemams spręsti Europoje. Dėkoju, lauksime jūsų pranešimo birželio mėnesį. Kitas darbo atvirkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos atstovais dėl miestų darbo atvirkės raidos. Jūs e, žinoma žinote, kiek daug pastangų mes įdėjome rengdami Amsterdamo sustarimą ir e, miesto, miesto darbuotvarkę. Mes e, dalyvavome visose renginiuose, bedradarbiavome su regionų komitetu ir Liepos mėnesį mes planuojame dar vieną sustikimą su Koter komitetu. Uh, Būtent ir šis susitikimas bus skirtas šiai temai. Miestų darbotverkė Europos sąjungai bus, sąjungoje bus vystoma per 12 partnerių. Veiksmų planai yra tikrai detalus, įdomus. Juose yra įvardintos visos probleminės sritis. Iki metų pabaigos mes laukiame pranešimo kurį parengs komisija tarybai. E, šis pranešimas bus skirtas miesto darbuotvarkės raidai, pažangai. Žinoma, mes e, surenksime posėdžius laukdami šio dokumento. Na ir šiandieną norėtume informuoti Rėgių komitetą apie pažangą. Norėčiau pasisveikinti su e, Rėgio generalinio direktorato atstovų ponu Popi. Bus pristatyta ši tema ir po to mes galėsime pakomentuoti. Žodis jums. Dėkuoju, gerbama pirminkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos vardu visų, kurie e, prisidėjo prie e, miestų darbo tvarkės rengimo ir jūsų komiteto ypač dėkoju, nes tai labai svarbus darbas. E, šiuo metu, kai išgyvename įvairias krizės, matome, kiek ES yra problemų. Manau, kad šis projektas E, kuris turėtas įgyvendinti po Amsterdamo sutarimo pasirašymų, pademonstravo, kad skirtingi veikiai gali užmėgsti partnerystės ir dirbti kartu. Svarbiausi terminai, svarbiausias galbūt terminas miestų darbo tvarkės kontekste yra bendradarbiavimas. Ir džiaugiuosi, kad darbas tęsiamas ir mes taip pat aktyviai veikėme ES miestų darbo tvarkės kontekste tam, kad būtų galima pasiekti rezultatų kaip galima greičiau. Žinau, kokios yra problemos, taip pat žinome, kad yra daug e, iššūkių, bet ir potencialų miestų teritorijose ir e, tai aktualu piliečiams, dėl to mes turime spręsti tas problemas, kurios labai rūpi piliečiams ES. Jūs minėjote, kad darbo tvarkė e, miestų padėjo pagrindus bendarbiavimui tarp valstybių narių, regionų, komisijos, miestų, skirtingų NVO, taip pat kitų suinteresuotų asmenų ir Europos parlamento komiteto šito ir e, mes e, kūrėme partnerystės, e, kurioms vadovauja kiekviena iš jų skirtingi veikėjai, pavyzdžiui, partnerystė E, migracijos klausimais Home generalinio direktorato, kai kuriems partnerystėms vadovauja valstybės narės ir kai kurioms miestai. Ir labai didelis susidomėjimas skirtingų veikėjų dalyvauti norima gausiai juose. Mums jau pavyko padirbėti keturiose pirmosiuose miestų skurtas, e, oro kokybė, būstas, migracija tai labai rimtų problemų sprendimo platformos ir mes, partnerystės ir mes e, sieksime iki vasaros jau parengti veiksmų planus, kad galėtume pradėti konsultacijas viešas dėl tų um, partnerysčių Liepos rūpiučio mėnesį. Skelbsime planus savo svetainėje ir bus galima rugsėjai spalį apibendrinti diskusiją. Svarbiausi trys klausimai yra teisės aktai, e, finansavimas ir žinios, e, tai siema su platformomis ir mes kaip galima konkrečiau siekėme e, apibriežti šias tris plačias rytis. Dėl teisės aktų, kas bus daroma visuomet turės įtakos jų veiklai, ne tik tai ES teisės aktų įtaka bus labai didelė, bet ir nacionalinių teisės aktų Finansavimas labai svarbus, e, yra didžiulės galimybės lėšų gauti miestams, bet reikia, kad miestai žinotų, kaip gauti teisingą, te, kreiptis teisingai, kad būtų gaunamas finansavimas. Uh, ir e, plėtra, įsivystimas yra e, labai nevienodas ES, jeigu pasižiūrėkime į miestus skirtingos ES dalyse ir reikia keistis dėl to gerąją praktiką, gerosios praktikos pavyzdžiais, nes daugeliu atveju valdžia, savivaldybės paprasčiausiai nežino, ką daryti ir mes turime skatinti keitimąsi informaciją skirtingų priemonių pagalba. Viena iš svarbiausių dar komisijos minčių buvo siekti, kad sektorinė politika įtakotų veikėjų veiklą. Uh, Mums atrodo pasisekė tą padaryti ir mes bandome koordinuoti savo veiklą. Regio generalinis dektoratas būtent tą daro, bet ir kiti e, sektoriniai šakiniai direktoratai dalyvauja, pavyzdžiui, aplinkosaugos ir kiti generaliniai direktoratai. Ir tai e, veikia labai neblogai, nes matome, kad viduje komisijoje yra subūriami ekspertai ir į jie prisideda prie konkrečių veiksmų planų rengimo. Ir paskui bus vertinamas darbas konkrečiai gyvendant priemonės. Taip pat e, mes, e, regionų generalinis direktoratas, bendrininkavome specialiai e, grupiai, kuri galvoja apie tai, kaip dirbti ateityje, pavyzdžiui, išmaniųjų miestų kuri, kūrimo srityje norima užtikrinti suderintą labiau požiūrį, vieningesnį požiūrį, taip pat teritorinis poveikio vertinimas bus atlik, atliekamas. E, regio ir žemės ūkio generaliniai e, direktoratai atlieka bandom, pradėjo gyventi bandomuosius projektus, nes kalbam, turime galvoti ne tik apie miestus, bet ir apie kaimo vietovės. Ir mes esame vieni iš e, lyderių, e, rengėme metodiką, dirbame taip pat ir su regionų komitetu, bet tikslas tų bandomųjų projektų yra pasižiūrėti, kaip įdėkti metodiką mūsų į poveikio vertinimą ES teisės sakams. Kaip aš sakiau, dabar esame tarsi pusiaukelėje. Jūs e, ir minėjote, kad prasideda e, dabar darbas rengėte ataskaitą tarybai ir e, birželį Liepą atsiras pirmieji rezultatai, o paskui dirbsime su partnerizmis toliau. Skait, žiedinė ekonomika, skaitinė skaitinis perėjimas, e, įgūdžiai darbo vietos, Bratislavoje bus įkurtos tos e, keturios platformos, paskui toliau dirbsime ir mes norime e, pamatyti siūlomus konkrečius veiksmus skirtingiems valdysenos lygmenėms ir komisija labai rimtai žiesi tai, ką ji gali padaryti, bet mes turime nepamiršti, kad kalbame apie partnerystės. Uh, Ir reikės e, kalbėti su valstybės narėmis, miesto atstovais NVO, kad būtų aišku, kaip jie visi prisidės. Ir mes taip pat e, tikimės, kad Europos parlamentas vaidins savo vaidmenį, viskas sutelkdamas ir e, reikėtų, kad vykstų parlamente diskusijos apie tai, kaip viską įgyvendinti. Mes taip pat bandome e, užtikrinti, kad miestai gautų daugiau informacijos, paprastinti informacijos teikimą, vieno langelio sistema e, sukurta, specialus puslapis, kur talpinam informaciją apie įvairias programas ir iniciatyvas. Mes taip pat dirbame toliau su Europos investicijų banku. Pavyzdžiui, norime užtikrinti, kad konsultacinė tarnyba uh, miestams per vieno langelio sistemą veiktų, kad būtų galima kryptingiau teikti pagalbą miestams, e, teikiamos konsultacijos, pavyzdžiui, rengiant plėtros strategijas e, deramai ir galvant, kaip susijęti jas su atitinkamomis finansavimo galimybės. Yra nemažai pinigų, bet kartais yra pasimetę. E, miestai nežino, kaip kreiptis ir dėl to dirbame su AIB, tai labai svarbu ir tikimės pasitarnauti miestams. Mes e, grupėje e, koncentracijos turime dabar dešimt miestų ir e, norime pirmiausia atsižvelgti jų konkrečius poreikius, ne apskritai kažką daryti. Taip pat nepaprastai yra svarbu pasižiūrėti tai, kas vyksta sanglaudos politikoje ir gyvendinant mūsų programas. Uh, Rugsėjai baigsis tyrimas, apibendrinsime jo rezultatus, kaip tik rugsėjo mėnesį ir pasižiūrėsime EIB e, paskolas privačių bankų finansavimą ir galvojame, kaip apibrėžti finansavimą miestams, tai yra septintasis e, straipsnis reglamento, 5 procentai finansavimo turi būti e, skiriama miestams, bet pagal septintą straipsnį reikėtų ar numatyta beveik 10 procentų e, skirti finansavimo ir atrodo, kad tokiai minčiai jau pritarėme. Mes taip pat bandysime iškoti būdų supaprastinti procedūras, kad uh, E, finansinė administracinė kontrolė nebūtų pernelyg griežta, e, bet mes daugiausia dėmesio skaisime prioritetiniams projektams. Taip pat e, taikysime integruotą strategiją, tai yra iš ankstinė sąlyga ir noriu pasakyti, kad taip jau padėjo daugeliu miestų suvokti savo kryptį ir spręsti problemas holistiškai jeigu atskiriamos skirtingos problemos nuo vystymosi, taigi tai rezultatai nebus e, pagė, tokie, kokių norima. Mes e, džiaugiamės, kad jau tos naujosios idėjos yra įgyvenamos. E, programuose taip pat numatyta teritorinės priemonės, teritorinės iniciatyvos ir jos naudojamos labai plačiai įgyvendinti septintąjį straipsnį. E, atsirado funkcinės teritorijos tokia savoka, ne tik siauras miestų supratimas, bet galvoja, kaip užtikrinti bendravimą tarp miestų ir aplinkinių kaimų teritorijų. Ir mes turėtume dirbti toliau šioje srityje, kaip sakiau, atsiras vėliau daugiau gal informacijos rugsėjo mėnesį Ir dabar, žiūrėdami į patirtį, tai galime pasakyti, kad teritorinės priemonės naudingos, skirtingi veikėjai jau naudojasi priemonėmis, spręsdami teritorijų problemas. Jeigu tai bus e, susijęta su derama teminė koncentracija, tai galėtų būti kelias į priekį, galvant apie tai, kaip mes geriau patenkinsime teritorijų poreikius, nes egzistuoja skirtingi regionai, skirtingos teritorijos. E, Reikia pagalvoti apie, pavyzdžiui, teritorijas e, tokias kaip salos, kalnai ar panašiai, kurių yra ypatingos charakteristikos. Ir mes e, toliau galėtume plėtoti teritorinį e, požiūrį, pasiremdami patirtimi gyvenant miestų darbo tvarkė. Taigi darbas, kaip matote, kaip girdite, tęsiasi miestų novatoriški veiksmai labai įdomi kita priemonė, kurią noriu paminėti. Pirmą kartą komisija e, įvena šią priemonę, jau antrą kartą skelbiamas e, konkursas dėl finansavimo, apie 400 paraiškų sulaukėme iš miestų dėl migracijos, energetikos ir panašiai. Ir tai yra įdomu, nes galime patvirtinti tik 18 projektų. Taigi matome, kad norima e, įgyventi novatoriškus projektus miestuose ir mes turime padėti jiems užsitikrinti didesnę kokybę. Daugiau negu 200 paraiškų pateikta per antrąjį etapą, o pinigų neturime daug, taigi pasižiūrėkime, kaip pagal šią priemonę e, užtikrinti, kad e, galėtų projektai gauti iš kitų šaltinių finansavimą. E, Mes turime galvoti veiksmus, nes tikrai yra, e, kaip vakar, e, koordinavimo komitete kalbėjome, tai yra labai sėkminga priemonė, niekada negalvojame, kad ji taip pasiteisins ir turime dirbti toliau pateiksime iki metų pabaigos ataskaitą tarybai, e, bet turime dar daug ką padaryti. Pirmiausia, parengti konkrečius veiksmų planus, bet tikiuosi, kad tikrai bus pasiūlyta labai konkrečių dalykų. Ir mes taip pat turime E, pasižiūrėti, užtikrinti, kad iki metų pabaigos daugiau būtų naudojamasi naujomis priemonėmis, kaip žinia, komisijos nariai Karecu e, labai remia miestų darbo tvarkę. Ir e, miestų kaimų sąsajas reikės stiprinti. Rotterdame yra priimti tam tikri susitarimai. Mes norime ne tik Briuselėje dirbti gruodžio mėnesį 27-28. Rugsėjo, atsiprašau, mėnesio 27-28 bus dirbama ir galėsite prisidėti. Europos Sąjungos. Mes turime kalbėti apie e, finansus, bet aš uh, E, matau vietose, kad norima plėtoti ne tik miestų darbo tarkė, bet ir plačiau dėkti teritorinį požiūrį. Maltoje vyko diskusijos, žinau, kad trys pirmininkaujančios, pirmininkausiančios šalis taip pat teritoriniam aspektui skirs daug dėmesio. Manau, jog dabar yra palankus laikotarpis pradėti diskusijas apie tai, pasižiūrėti, kokius turime dabar e, duomenys ir pagalvoti, ką galima padaryti ateityje. Dar kartą dėkuoju, kad mane pakvietėte. Aš mielai atsakysiu klausimus, jeigu jų turėsite. Ir kaip sakiau, vėliau šiais metais galėsime pateikti jums daugiau skaičių, daugiau grafikų, nes kol kas dar dirbame. Dar kartą dėkuoju. Thank you, thank you very much, thank you for this information. Uh, dėkoju, labai dėkoju. Be abejo, mes ne, nepaprastai tačiai stebėsime, uh, kaip jums sekasi. Ir mes uh, da, su jumis sėkmingai bendradarbiavome, prisiminėme mūsų ankstesnį bendrą susitikimą. O dabar norėčiau steikti žodį poniai Vestval. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū. Labai ačiū už tai, kad traukite šį klausimą į mūsų darbo atvarkę. Aš manau, kad e, rengimas yra geras pranešimas. Tas pranešimas parodo iš tikrųjų, kaip viskas tarpusavį yra susiję. De, jau ką tik kalbėjome apie demografinius pokyčius. Ir e, galiausiai visi miestai, kaimai tarpusavį yra susiję. Ir jeigu mes tai, tai nesižvelgsime formuodami politiką, tai visiškai nepasiteisins. Jūs taip pat kalbėjote, kad parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį. ne tik proceso pradžioje, bet ir jo pabaigoje. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklau, paprašyti, kad kai jūs tik tai gaunate kokią informaciją, kokius nors duomenis, iš karto mums perdukite juos. Netrukus vyks e, sanglaudos forumas ir mes šiuo metu rengime pranešimą dėl uh, e, busimosios sanglaudos politikos pagrindinių elementų. Uh, ir mums būtų tikrai naudinga gauti e, išsamesnį informaciją iš jūsų. Ji padėtų mums geriau išdėstyti savo poziciją. Ir būtų gerai, jei mes atsižvelgtume į visus jau anksčiau rengtus pranešimus. Ir aš turiu prašymą. Miestų darbo tvarkė, miestų e, politika be abejo rūpi mums visiems. aktyvesnės parlamento vaidmuo. Aš tikrai norėčiau, kad parlamentas galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį, nes mes esame pasiruošę tam, mes norime prisidėti prie šio darbo ir esame sakę tą ir anksčiau. Mes atstovaujame regionams ir e, juose gyvenantiems žmonėms. kai kas nors neveikia, e, kai žmonės susiduria su problemomis, jie pirmiausia kreipiasi į savo parlamento narius. Todėl mes geriausiai išmanome, kokia yra padėtis realiai. Ir e, tikrai vertėtų pagalvoti apie tai, kaip mūsų žiniomis ga, ir galimybėmis galima būtų pasinaudoti tam, kad e, pasiektume daugiau pažangos. Dėkoju. Toliau panas Van Milteron. van Miltenburg. Aš norėčiau padėkoti komisijai. Iš tikrųjų, aš manau, kad dar daug ką galima būtų padaryti. Partnerystės jau sudarytos ir jau veikia. Turime Amsterdamo paktą. Puikiai iniciatyva. Taigi dabar turime palaukti veiksmų planų. Kaip ir ponia Westfall, aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas vaidintų aktyvesnį vaidmenį. Į, į, tai yra itin aktualu, jei prisimintume, kad e, veiksmų planai bus susijęs su labai konkrečia veikla, su labai konkrečiais regionais. Taigi, kaip Europos parlamentas galėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį, e, kai bus gyvendinami veiksmų planai. Antras klausimas. Mes tu, Jūs kalbėjote apie projektus, kurie bus gyvenami pagal miestų inovacijų krypti ir e, kalbėjote e, apie dar vieną e, kryptį, kaip jos dėrės tarpusavį. Pone Maletič. Ačiū, pone pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti taip pat komisijos atstovui už prezentaciją. Norėčiau pabrėžti, kad aš labai džiaugiuosi, kad jūs pabrėžite, kad žinios yra nepaprastai svarbios ir į jas bus atsižvelgiama, tai, kai bus tvirtinami veiksmų planai. Bus galvama ir apie keitimąsi geriausią praktiką, apie žinių sklaidą. Tai yra labai svarbu, nes kai aš bendrauju su įvairių miestų ir miestelių merais įvairiuose įvairiuose ES vietuose matau, kad jie dažnai prašo kažkokio vadovo, kuris jiems paaiškintų, kaip miestai galėtų e, vystytis e, tvariai, kaip jie galėtų e, tvarkyti savo ūkį išmaniai, derinti įvairias galimybės. Ir aš manau, kad būtų tikrai labai gerai, jei mes pasinaudotume Europos sostinių projekto teikiamomis galimybėmis. Mes žinome, kad e, yra teikiami apdovanojimai už, uh, už inovacijų, sporto, da, mokslo uh, pasiekimus miestams. Uh, ir būtų gerai, jei būtų parengtas vadovas, kuriame būtų labai aiškiai pasakyta, da, kaip, ką miestai turi daryti tam, kad da, jie galėtų gauti iš tokius uh, apdovanojimus, uh, sakykime, už pasiekimus verslumo dar inovacijų srityje. Ir apie tai kalbama Amsterdamo darbo atvarkėje. Vienas iš prioritetų yra da, užimtumo didinimas ir uh, įgūdžių. Uh, kūrimas e, įgūdžių naudingų vietos ekonomikai. Ir veiksmų planai turėtų į tai atsižvelgti. Ir būtų gerai, jei rengiant tuos veiksmų planus būtų e, siekiama daugiau sinergijos tarp e, visų šių dalykų. Taigi te, būtų veik, turėtume veiksmų planus ir turėtume tą vadovą, apie kurį aš kalbėjau anksčiau. Tai yra vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antra. Kita mano mintis yra susijusi su tuo, apie ką mes ką tik kalbėjome šį rytą komiteto posėdėje. Tai yra demografiniai pokyčiai. Turime 12 prioritetų, tarp jų nėra demografinių pokyčių, bet aš manau, kad mes galėtume kai kuriuos iš šių prioritetų susijęti nepaprastai glaudžiai e, su, su demografiniais pokyčiais. Tai galėtų būti, pažiūrėjau, ir prioritetas susijęs su skurdu, su naujų darbo vietų kūrimu, tie dalykai tarpusavė yra susiję. Norėčiau paprašyti, kad jūs to nepamirštumėt. Valkaris Ilsyso, labai ačiū, gerbama pirmininkė. Aš manau, kad jeigu reikėtų e, skubiai atsakyti į tai, kas yra sanglaudos politika, sanglauda, tai visi sutiktume su tokiu atsakymu tai, yra e, siekis sumažinti atotrukį tarp turtingesnių ir vargingesnių regionų, taip pat skirtumus pašalinti tarp miestų ir kaimo. Miestai yra e, socialinių iššūkių ir šaltinis ir sprendimo būdas. Ir reikia e, siekti, kad e, deramai būtų taikomas priemonės regionės plėtros e, miestuose, įskaitant socialinės įtraukties priemonės. Taip pat reikia kurti konkurencingumo, meistriškumo centrus miestuose tačiau nereikia, kad atsirastų uh, dykumų meistriškumo ir reikia, kad miestai pasiektų savo vystimosi, įgyventų visą potencialą miestimas, užtikrintų e, pažangą ir kad tai e, ta pažanga miestuose taptų kaimo pažangos varikliu. E, reikia galvoti apie transporto išėdis, kurios sietų miestų ter, urbanistinės teritorijas su kaimo uh, teritorijomis. Tokiu būdu uh, užtikrintas būtų artumas žmonių ir reikia visiems užtikrinti paslaugas. Taip pat uh, sanglaudos politika uh, liks vienas iš svarbiausių ES elementų ir užtikrinti reikia per ją vienodas galimybės visose ES teritorijose. Ir taip pat reikia prisiminti komisijos aktyvų tinklą miestų darbo tvarkė gyventi, bet norėčiau, kad komisija daugiau dirbtų, kad būtų užtikrintas vertimas uh, E, į visas kalbas, nes kol kas egzistuoja tik tai anglų kalba, ta priemonė ir tada piliečiai sužinotų apie visas galimybės, kurios, kur, kuriomis jie gali pasinaudoti. Reikia paskirti laiko ir išteklių, e, kad žmonės galėtų supažinti savo kalbomis su priemonėmis ir tai būtų geriausias būdas priartinti piliečius. Aubrey, the floor is yours. Yes, uh, thank you, President. I uh, just want to... Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti Aš ką tik atvykau iš biudžeto komiteto. Negirdėjau diskusijos pradžios, bet aš turiu klausimų komisijos atstovui. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad matome, kad šiandien generaliniai direktoratai Europos komisijoje geriau bendradarbiauja, geriau, geriau koordinuoja savo veiksmus gyvendinant miestų matmenį ir tai yra puiku. Kaip ir sakė Ivana, ką tik mes turime da, E, miestų, inovacinius miestų projektus, po to mes turime miestų apdovanojimus. E, ir turime taip pat išmanių miestų projektą ir visus šios projektus e, da, tvarko skirtingi generaliniai direktoratai. Taigi kaip galima būtų užtikrinti geresnį šių direktoratų koordinavimą. Mes nuolat to reikalaujame. Bet reikia taip pat ir optimistiškiau gal kalbėti. Tai norėčiau paklausti komisijos, jei viskas klostysis pagal septintą straipsnį, jei bus pasiekta bent jau 5 procentai, gal komisija galėtų ateityje pasiūlyti 10 procentų rodiklį, jei valstybės narės tinkamai į tai sureaguotų. Po kelių mėnesių mes pradėsime diskusiją apie naują sąnglaudos politiką. Taigi, ar jūs būtumėt pasiruošę ambicingiau žvelgti į ateitį? Ir akivaizdu, kad uh, ir komisija, ir Europos parlamentas turėtų parodyti susidomėjimą šiuo klausimu. Taigi mes visi turime įsitraukti šį procesą. Toliau partnerystės. Miestų intergrupėje mes kalbėjome apie partnerystės, partnerysčių realų vaidmenį. Koks yra jūsų veiksmų planas? Ko komisija tikisi iš uh, E, partnerysčių. Turime dabar 12 jų. Ko jūs tikitės iš veiksmų planų? Ar jūs tikitės naujų minčių, visiškai naujų eksperimentinių minčių, kurių dar niekas ne, nebuvo niekuomet pateikęs? Ar jūs tikitės, kad veiksmų planai parodės, kaip galima būtų ištaisyti, patobulinti dabartinė situacija. Taigi, kas yra miestų darbo atvarkė, geresnė teisėja, kur yra geresnis finansavimas? Koks yra jūsų planas? Ar jūs lauksite visiškai naujų pasiūlymų, naujų minčių, ar jūs tiesiog norėsite patobulinti dabartinę sistemą? Tai yra svarbu dėl to, kad mes rengėme naujus reglamentus. Ir kartais partnerystės nedėra su mūsų teisėkuros ciklų. Partnerystės tęsiasi trejus metus. Ir kaip veiksmų planai ir nauji, nauji teisės aktai dėl partnerysčių bus tarpusavį susiję. Ar veiksmų planai atsižvelgs e, į e, reglamentus, ar uh, ar jie bus rengiami vienu metu, lygiai grečiai. Ir nėra retorinis klausimas, mums reikia konkrečių rezultatų. Aš tikiuosi, kad e, bus pasinaudota partnerysčių gyvenimo patirtimi, kad, kad būtų rengiami geresni reglamentai. Taigi, kaip tie dalykai bus tarpusavį susiję? Ypač dabar, kai Regi generalinis direktoratas rengia naujus pasiūlymus. Na kągi, nemažai klausimų buvo pateikta, prašau, sakykite į tuos, kuriuos galėsite atsakykite ir pakomentuokite kitus. Dėkuoju, dėkuoju Jums už visus klausimus ir pastabas. Iš tikrųjų, visi tie klausimai buvo aktualūs. Taip, gal aš savo trumpoje įžanginėje kalboje ne, ne apie viską galėjau išsamei pakalbėti. Pasisengsiu tai padaryti dabar. Be abejo, žinios yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir mes matome, da, da, dabar da, gyvendinami inova, e, miestų inovacijų projektus, kad pagal pirmąjį konkursą iš tikrųjų paraiškų ne, neįtin daug. Bet pagal septintą veiksmą dabar matome, kad padedama realiai e, piliečiams. Mes sudarėme miestų plėtros tinklus. Ir per tuos tinklus mes renkame informaciją apie konkrečias problemas, apie tai, ką reikia daryti ir skleidžiame informaciją apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti turimais e, fondais. Uh, Ir pagal inovacijų veiksmą vakar vyko kaip tik diskusijos orientacinėme komitete ir mes kalbėjome apie tas vietas Europoje, kur neįtin gerai gyvendinamas šis veiksmas ir kalbėjome apie geriausią praktiką. Yra kai kur gerų projektų, bet nėra jokių, tas projektas nepaskatino jų inovacijų. Ir mums reikia uh, uh, dirbti. Uh, labai tiksliniu būdu ir iš tikrųjų mes buvome Budapešte ir da, kitose miestuose ir matėme, kad kažkas daroma, bet realių rezultatų dar kaip ir nematyti. Aš nekalbėsiu apie, apie da, horizontą 2020. Tai yra kitas dalykas. Mums rūpi da, išmanioji miestų specializacija. Ir mūsų generalinėme direktorate vyksta diskusijos apie tai ir jau minėjau renginį dėl išmaniosios specializacijos. Ir mes manome, kad net ir tie, kurie šiandien atsilieka, galėtų įsitraukti į darbą aktyviau. Ir ta išmanioji specializacija, mano galva, ir yra labai geras to pavyzdys, nes jūs galite pradėti nuo savo stipri, uh, uh, nuo ta, to, ką turite regione ir tą plėtoti ir gilinti. Taigi mes nagrinėjame, kaip mes galėtume pagerinti dalyvavimą visoje Europoje. Migracija, mobilumas. Tie dalykai jau yra numatyti miestų darbo tvarkėje ir mes galvojame, kaip miestų darbo tvarkė galėtų padėti mums spręsti šias problemas. Akivaizdu, kai kad šiuo metu įgyvendinami e, pirmieji 18 projektų ir šiemet patvirtinsime de, antro etapo projektus ir be abejo mes pasistengsime išvelgti į de, įgytą patirtį. Ir e, iš tikrųjų, jei pastebėtume kažkokius spragų, kažkur galėtume pasinaudoti geriausią praktiką e, įgyvendinamą kitur mūsų partnerių ir esame susitarę su partneriais, kad tai bus įmanoma. Ir mes galime naudoti savo tinklų ir platesnė prasme. Labai svarbu yra be abejo įtraukti Europos parlamentą, bet Europos parlamentas dalyvauja e, nuo pat, šiame procese nuo pat pradžios. Liepos mėnesį bus paskelbti veiksmų planai. Ir mes beje kvietėme visus, net ir tuos, kurie e, e, nedalyvauja e, partnerysčių grupių darbe, prisidėti prie šio veiksmo. Ir Liepos mėnesį, aš tikiuosi, tie veiksmų planai bus paskelbti, aš labai tikiuosi, kad tai bus padaryta Liepos mėnesį. Ir mes Be abejo, pirmiausia, teirausimės, kaip galima būtų juos pagerinti, kaip galima būtų pagerinti jau galiojančius reglamentus. Ir be abejo, Europos komisija kažką siūlės. Mes norime, kad teritorinio poveikio vertinimas būtų atliekamas labai rimtai ir kartu su Žemės ūkio generaliniu direktoratu mes šiuo klausimu labai dirbame. Ir ta, e, pirmą kartą, da, e, kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl kaimo plėtros mes dirbome kartu su kolegomis kitose direktoratuose. Ir mes suprantame, kad čia kalba eina apie ateitį ir tai nėra vien policentrinės plėtros koncepcija. Ta, Tai nėra vien koncepcija, tai yra tai, ką mes siekime realiai gyvendinti, realiai bendradarbiaudami. Europoje mes turime da, daugiausia da, nedidelių daugi, e, e, didžioji dauguma gyvenviečių yra miesteliai ir kaimai. Turime tik du metropolinius regionus. Ir mes pradėjome dar vieną programą, e, kuri yra skirta policentriniai plėtrai. Ir ji taip pat padės spręsti disbalansą tarp įvairių teritorijų. Ir jūs galėtumėte čia mums padėti, paremti mus galvodamas apie ateitį, aš ko gero vargu ar galėčiau ką nors e, dabar prognozuoti, ypač e, vargu ar galėčiau siūlyti konkrečius uh, skaičius. Mes renkame informaciją šiuo metu ir be abejo, jei ta informacija parodys, kad ta, uh, kad kažkas veikia, taip reikėtų tuo pasinaudoti. Mes be abejo darysime viską tam, kad parengtume, kuo, surinktume kuo daugiau duomenų, pateiksime juos uh, jums. Ir yra iš 200 ITI IT, IT, pusė yra susijęs su teritoriniais klausimais ir pusė su kitais dalykais. Tas teritorinis požiūris yra dabar labai svarbus, nes mes turime pasiekti ES lygmenį nustatytus tikslus. Mes turime iš, iš tikrųjų atskiras kryptis, skaitmeninius dalykus ir, ir da, a, energetikos e, klausimus, daugybę kitų dalykų ir mes turime bendarbiauti tarpusavį ir e, mes taip ir dirbame komisijoje ir galvojame, e, kaip galime būtų pasinaudoti horizontų 2020 ar inovacijų priemonėmis, nes tai yra skirtingos priemonės. Mums labiau rūpi miestų darbo atvarkė, horizontas 2020 yra labiau skirtas inovacijoms. Ir gal, apjungdami savo pastangas mes sutekdami jas galvojame, kaip galima būtų paskatinti miestų plėtrą. Rengiame reguliarius susitikimus ir dirbame labai praktiškai. Mes turime savo tinklalapį, jame skelbiame informaciją, bet mums taip pat reikia ir labai konkrečių rekomendacijų. Ir mes turime beje ir tokias fokus grupės, kuriuose aptarėme konkrečias konkrečių miestų problem, problemas. Ir miestai taip nori, kaip jūs minėjote, turėti kažkokį vadovą, bet labai dažnai e, miestai mus kreipiasi ir sako, mes turime štai tokią ir tokią problemą, kad ją galėtume spręsti, kur galėtume gauti finansavimą ir mes turime jiems padėti. Bent jau taip mes planuojame dirbti, taip dirbame šiuo metu. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau į visus jūsų klausimus. Tai yra labai rimtas darbas ir aš tikiuosi, kad ateityje ir jūsų komitetas galės taip pat suteikti mums tokias gairias, kurių turėtume laikytis ateityje. With, uh, with Dėkuoju, mes tikrai ir toliau stebėsime e, procesą susijusį su miesto darbo atverkė ir, e, ir toliau diskutuosime šiais klausimais. Dėkuoju Jums e, ir mes tikrai Jūs pasikviesime ir kitus posėdžius mūsų komitete. Taigi periname prie kito darbo atverkės punkto keitimasis nuomonėmis dėl breksito ir sanglados politikos. Mes aptarėme galimybę pradėti diskusiją dėl breksito ir dėl sanglados politikos jau kelis kartus. Bet vis dėlto teko laikytis planu, kurį patvirtino pirmininkų saiga. Buvo paskirtas ponas Verhofstadas, jis buvo paskirtas Europos parlamento koordinatoriumi dėryboms su Junktinė karalystė dėl jos ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos. Taip pat buvo pereita prie trijų lygių diskusijų. Pirmame lygyje, pirmame etape iki 50 straipsnio aktyvavimo buvo nuspręsta laikytis e, pirmininkų sąjungos, sąjungos ir komitetų lygio. Buvo prašyta aptarti poveikį įvairių politikų įvairių politikos, įvairiaus politikoms sritims ir atsakomybei. Buvo taip pat e, diskutuojama su politinių frakcijų koordinatoriais ir rengiami dokumentai komitetuose parlamente. Antrasis etapas, būtent po dėrybų pradžios, jau aktyvavus 50 straipsnį, panas Verhofštatas ėmėsi organizavimo turės e, imtis organizavimo posėdžių organizavimo pirmininkų sueigos lygių kartu su ponia Hubner ir turės e, keistis informaciją apie patirtį. Pirmininkų, komitetų pirmininkų posėdžio metu Verhofštatas informavo, kad buvimosios rezoliucijos, kuri buvo patvirtinta mūsų paskutinio posėdžio metu Strasbūrė, e, yra planuojama e, ruošti, renkti vis daugiau rezoliucijų, taip pat ir rezoliucijų, kurios skirtos tam tikrai sektoriniai politikai bei regioniniai politikai. Taigi turėtume pasiruošti darbui su šiais dokumentais ir formuoti mūsų poziciją dėrybų metu. Na ir trečiasis etapas po dėrybų pabaigos AFKO komitetas, kuris yra atsakingas už pritarimo procesą pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės ir komitetai, kurie yra atsakingi, turės vadovauti procesui. Mes suorganizavome nemažai posėdžių, pirmininkų mm, komitetų pirmininkų lygių kartu su ponu Barnė, kuris yra sakingas už dėrybas komisijos vardu. Na ir šiuo metu parlamentas balsuoja, turi balsuoti dėl pirmosios rezoliucijos. Aš norėčiau paskatinti dialogo pradžią, dialogo, kuris yra skirtas Brexitui. turėtume aptarti ateities poreikius susijusius su rezoliucija dėl sanglaudos politikos ateityje ir mūsų institucijos dalyvavimą darybų metu. Taigi, žodis jums, norėčiau išgirsti jūsų komentarus. Ponas Albrechtas. E, pirmininkė, aš manau, kad e, sangodos politikai ES bus nemažai įtakos po breksito. Tos, e, ta įtaka gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Visų pirma, mes turėtume įsisamoninti, breks, kokios, pas, kokios pasiekmes bus 19-23 metais. Nes jeigu Junktinės karalystės vyriausybė nuspręs laikytis ES sanglaudos politikos, reikš, kad turės dalyvauti sanglaudos politikoje e, ir 2020 metais. tai darys įtaką taip pat ir įsipareigojimams. E, mes turime nepamiršti 60 milijardų įsipareigojimų sąnaudos politikai. Tai yra tiesioginės pasiekmės. Na ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip Junktinė karalystė dalyvaus sąnaudos politikoje finansiškai po breksito. 20-23 metais. Taigi reikėtų atsakyti į tokį klausimą. Na ir dar vienas svarbus elementas yra toks. Jeigu mes galvosime apie metodą, jeigu metodas turėtų likti toks, koks, koks yra dabar, 75 procentai BVP turės būti NAC2. NAC2. Ar bre, po breksito tas vidurkis sumažėjęs? Turėtume pagalvoti apie tai. Jeigu sumažės, tuomet tam tikrose regionuose, tam tikri regionai pasikeis jų statusas nuo mažiau įsivyšiusių mm, prie perinamo laikotarpio. Taigi reikėtų pagalvoti ir apie galim, galimybę panaudoti tą patį metodą ir galimas pasiekmes. Uh, Mes, nariai, turėtume ko gero pagalvoti apie naujus kriterijus sangodos politikai. Galbūt reikėtų platinti, aprepti ir reikėtų pasitelkti ir kitus rodiklius sąvados politikai. Galbūt reikėtų naujai apibriežti duomenų rinkimą, perkelimą iš NAC2 į NAC3. E, susijęti tos e, klausimus su miestų problema. Taigi turėtume aptarti po pasiekmes ir mūsų politikai ir galimus sprendimus. Taip pat e, dar vienas elementas, kurio kalbą ir užbaigsiu, yra toks. Reikia komitetui gali būti svarbus vienas klausimas. Tai yra, e, kokia, kokia pasiekmes, pasiekmes gali būti sąjungos politikai iš dviejų greičių Europos, kokios pasiekmes biudžetui, breksito pasiekmes e, yra susijusios su išsamiamis diskusijomis dėl ES biudžeto, ES eurozonos biudžeto. Taigi klausimai yra tokie, kokios pasiekmės bus pirmame laikotarpiai iki 20 metų ir po 20. -ųjų. Dėkuoju, panas Buštinaru. Dėkuoju. Pritarsiu tam, ką išsakė Janas. Tikrai e, Brexitas darys įtaką skirtingais lygmenimis e, sąngados e, politiką. Reikėtų pasiruošti reagavimui į tas pasiekmes. Reikėtų pagalvoti apie biudžeto klausimus, kurie kils, biudžeto pribojimo klausimai, kurie kils dėl Brexito, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos. Taip pat, e, kalbant apie sąngodos politiką, mes žinome, kad yra tokių valstybių narių, kurios nori pasinaudoti breksitu tam, kad būtų pakeista sanglos politikos raida. Ir uh, gali būti, kad tokie uh, asmenys bandys pakeisti sanglados politiką. Taip pat reikėtų įvertinti galimas pasiekmes uh, E, net įnašų teikėjams, griniesiems mokėtojams ir kitiems subjektams. Galbūt reikėtų geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kurios vysto sąglaudą Galvojant apie galimus kompromisus e, susijusius su sanglos politika ateityje, Europos komisija šiuo metu diskutuoja apie Škotijos e, klausimą ir gal, galime Škotijos pasilikimą sanglaudos politikos, e, dalyvavimą sanglaudos politikoje. Uh, Šis klausimas yra sudėtingas, dar atsakymo nerasta, bet reikėtų pagalvoti apie įvairius e, kilančių klausimų aspektus, kurie yra susijęs su mūsų sanglados politika ir su Britanijos, Junktinės karalystės e, ketinimu išstoti iš Europos Sąjungos būtina tos klausimus atsižvelgti prieš pradant išsame diskusijas apie sąnglaudos politikos ateitį. Ir reikėtų taip pat, kad ir pranešėjai, kurie ruoš pranešimus, atsižvelgtų šios klausimus. Dėkuoju, pane Bresu. Dėkuoju. Kaip jau e, paminėjo kolegos, kyla dviejopa problema, kyla dvi problemos. Visų pirma, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip užbaigsime šį sanglodos politikos periodą, etapą. Būtina užtikrinti, kad būtų garantuotas dalyvavimas iki 2023, o ne 2020 metų. Nes gali būti tam tikrų finansinių praktinių organizacinių e, problemų, didelių problemų. Tai yra viena iš problemų, bet dar svarbesnė problema yra susijusi su Anglijos politikos apibrėžimu, e, vertinimu be Junktinės karalystės ateityje. Žinoma, galbūt dar situacija keisis priklausomai nuo Škotijos sprendimo. Bet e, Kaip minėjo kolega, žinoma, keisis BVP, vidutinis BVP Europos Sąjungoje, jis mažės, nes Junktinėje karalystėje tikrai yra turtinga šalis ir taip pat gali pasikeisti ir valstybių narių situacija ir santykiai. Taigi, bus tikrai nemažai regionų kurie dabar dalyvauja sanglaudos, sanglaudos politikoje ir pasikeis jų statusas, jie taps perinam, perinamojo etapo šalimis. Tarinamos ekonomikos šalimis. Taigi komisija turėtų mums suformuluoti galimas, ga, galima scenarių susijusių, pavyzdžiui, su ateities BVP galėtų pristatyti sanglaudos pokyčių žemėlapį Europoje ateityje, kokios bus finansinės pasiekmės. Komisija taip pat turėtų įvertinti galimus sprendimus. Ko gero, mes e, turėtume dalyvauti diskusijose dėl e, sąnglodos politikos ateities su suinteresuotaisiais subjektais, nes to diskusijos šiuo metu prasideda su privačiais ir viešaisiais subjektais ir turėtume taip pat form, pradėti formuoti tam tikras gairias. Nauja sanglaudos politika turėtų būti suformuluota, suformuota iki kadencijos pabaigos, nes 2020 metai bus gana greitai po šios kadencijos pabaigos. Taigi, mums reikėtų taip pat ir ekonominių duomenų tam, kad būtų galima pradėti diskusijas ir tarp valstybių narių, ir parlamento, ir tam, kad būtų galima uh, ginti sanglos politiką, nes ne visi komitetai jai skiria pakankamai dėmesio. Taip pat reikėtų realistiškai vertinti situaciją ir galimus ateities scenarius, variantus. Galima grinųjų mokėtojų valstybių situacija ateityje, pavyzdžiui, mano šalyje tikrai kils problemų. Valstybių narių institucijoms reikia aiškumo, formuojant biudžetą ir taip toliau. Taigi būtina gauti atsakymus. Reikėtų kreiptis į komisiją, prašyti pateikti visus galimus duomenis, statistinius duomenis, tam, kad mes galėtume mm, susidaryti vaizdą, kokia mūsų laukia ateitis ir kokius sprendimų reikia. Aš manau, kad mūsų įnašas į breksito diskusijas turi būti gana svarbus. Uh, kiti komitetai rūpinasi, pavyzdžiui, teisiniais formaliais aspektais, bet mūsų komitetas skiria dėmesio būtent lėšų klausimui ir šis klausimas, kaip visada, yra vienas iš sudėtingiausių. Taigi mums reikėtų aiškaus vaizdo, jį turėtų nušviesti komisija tai mums tikrai pasternautų. Dėkuoju, ponas Nikolson. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasakyti aiškiai, jo kalbu EKR koordinatorius pono e, Liūrė vardu. Taigi, e, išsakysiu ne savo e, mintis, o jo, taigi nešaukite į pasiuntinį. Aš pirmiausia pasakysiu, ką jis galvoja, galbūt pridėsiu savo pastebėjimų pabaigoje, bet noriu aiškiai pasakyti, kad jo vardu kalbu. E, kolega noriu padėkoti, e, kad šis klausimas įtrauktas į šios dienos darbo tvarkę, nes e, Brexitas turės daug poveikio sanglodos politikai ES ateityje. Jis paveiks ir biudžeto įsipareigojimus po 14-20 metų laikotarpio, taip pat daugiametės finansavimo programos apimtis po dešimtųjų metų, kadangi Junktinė karalystė nebeineš savo įmokos, e, mažiau bus lėšų e, sanglos polikai ar grinėsiams mokėtėms po dešimtųjų metų padidės finansinių įsipareigojimų suma. Ir, ir e, Aš džiaugiuosi, kad vyksta šis pasikėjimas nuomonėmis apie iššūkius sanglaudos politikos Vestfel pranešimas rengiamas šiuo klausimu ir mes e, taip pat galvome apie omnimus reglamentą ir laukiame diskusijų dėl kitos daugiametės finansavimo programos. E, noriu paminėti kovo 10-osios e, laišką, kurį atsiuntė ponė Mei Davidui Tuskui. EKR frakcija sveikina tai, kad prašoma laiškė apibriežti e, santykius po e, Brexito. E, Britanija nebeineš įmokos į sanglaudos lėšas, taip pat į Europos strateginius ir investicijos, investicijų fondus, bet tikimasi, kad bus uh, bendradarbiavimo galimybių ir e, dėl regioninio e, finansavimo mes e, tikimės, kad keisimės ekspertize, patirtimi, kad mokslininkai keisis savo žiniomis taip pat praktiniais pavyzdžiais. Jungtinės karalystės vyriausybė nori bendradarbiauti ekonomikos srityje ir apie tai bus kalbama per ateinančius mėnesius. Neseniai kalbama buvo apie tai ir komitete. Europos investicijų banko klausimas bus vienas iš svarbiausių, bet jeigu pažiūrėsime į ES finansinį įnašą į banką, tai galima galvoti, kad tolesnės, e, tolesnė narystė EIB, jungtinės karalystės gali būti abiems pusėms naudinga. Ir uh, abi pusės per darybas kels savo rūpimus klausimus ir kas dėl kai ko nebus deramasi, nebus galima darytis, bet abi pusės turės ir nusileisti. O sanglaudos politika galbūt vienas iš, jos kontekste vienas šiauriausių klausimų yra Britanijos finansinis įnašas. Kai nekarystė pasitrauks galutinai 19 metais, 30 procentų visų lėšų pagal dabartinę programą bus panaudota programoms ir yra daug argumentų e, dėl Britanijos įnašų po Brexito likimo. Reikia, kad būtų atvirumo dvasia vadovaujamasi dėrybose. E, Britanija neieško Šveicarijos ir Norvegijos e, modelio, bet nori užsitikrinti savitus ryšius Europos Sąjunga. Mes manome, kad tie minėti klausimai yra labai svarbus sanglaudos politikai, e, tokie kaip e, papildomai paminėsiu administracinės naštos e, mažinimas, finansinių priemonių supaprastimas, didesnis lankstumas investuojant ir taip pat užtikrinimas, kad deramai būtų naudojamos valstybių lėšos kolega mano nori ir toliau dirbti su kitais komiteto nariais, kad būtų užtikrintas šių prioritetų įgyvenimas. Taigi tiek, ponas Liūrė norėjo pasakyti. Šiandieną buvo man malonu išsakyti jo mintis ir jums leidus, aš savo ruoštų dar norėčiau e, kai ką pasakyti, ne tik pono e, Liūrės vardu, kai ką pasakyti, buvo paminėta Škotija e, ateitis Junktinės karalystės. Aš E, manau, kad savaitę labai ilgas laikas politikoje. Pažiūrėkime, kas vyko nuo praeitos savaitės. E, paskelbti rinkimai į parlamentą Junktinėje karalystėje gali vykti ir kitų pokyčių, bet e, dėl Škotijos yra viskas labai aišku. Aš esu iš Šiaurės Airijos. Šiaurės Airija pasakė už išlikimą ES, bet kai Junktinė karalystė įstojo į Europos ekonominę tuo metu bendryje, E, tai įstojo visa Jungtinė karalystė ir taip pat ir pasitrauks. Aišku, už ko tai gali pasisakyti e, savo vardu, bet e, manau, kad vis tiek bus laikomas vienybės. Dėl lėšų Šiaurės Airija e, turės išorės sieną ir visi pasakė, visi apie tai kalba, kalba ir ministrė pirmininkė, kad nenorima tos kietosios sienos ir mes būtent to norime, to prašome, labai džiaugiamės tuo, bet reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu nepriklausai bendrais e, rinkai ir e, Muitų sąjungai kaip gali turėti sieną išorės tarp ES ir ne ES, e, kurioje nebūtų kontrolės. Niekas man nepaaiškina, aš nenoriu ir nepriimsiu to, kad būtų ta griežta kontroliuojama siena e, nustatyta tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, bet taip pat ir tarp Šiaurės Airijos ir Junktinės karalystės kitų dalių. Ir E, reikia, kad e, e, būtų šis klausimas darmai sprendžiamas ne tada, kai Rue de Lua susirinkę darybininkai bus pavargę jau ir negalės rimtai pasižiūrėti į tai, bet žmonės Šiaurės Airijoje ir ne tik, bet ir taip pat Airijos Respublikoje yra labai susirūpinę, nes vieni ir kiti priklausomi yra nuo prekybos tarpusavio šiuo metu. Tai yra labai rimta problema, ją reikia spręsti ir aš manau, kad mūsų komitetas suvaidins savo vaidmenį ją sprendžiant. Ir aš dirbu trijuose e, komitetuose parlamente, esu koordinatorius Žemės ūkio komitete ir koordinatoriai žino, kad e, labai sunkus tai yra darbas ir aš bandau kaip galima racionaliau elgtis ir aš e, tikrai paremsiu jūs Dar, aišku, laukia mūsų daug darbų, reikia bandyti veikti kaip galima lankščiau ir užtikrinti tokią poziciją, kuri leistų mums eiti į priekį. Dėkoju. Ir ačiū ponui Liurė už jo poziciją. Pana Mareč. Ačiū pirminkė. E, du didžiausi sanglotos politikos gyvendinimo e, priešai yra naujovės ir neiškumai. 2014-2020 metų laikotarpio pabaigoje atsirado daug naujų dalykų, o dabar pusę laikotarpio. Pusė praėjus atsiranda labai daug neiškumų dėl pabaigos ir dėl naujo laikotarpio pradžius. Ką mes turėtume e, ko prašyti komisijos, tai kad mus paremtų iš pristatytų analizę dėl neiškumo, kad galėtume pamatyti, kokie, kokios yra galimos išeitys. Apie tai kalbėjo ponė Breso. Taip pat reikia prašyti, kad nebūtų įdėgiama kitam laikotarpiui naujovių per nelik daug ir kad 18 metų pabaigoje jau mes būtume uh, viską apibrėžė, nes 19 metais vėl vyks parlamento rinkimai ir mes nebegalime laukti iki 20 metų, kad atsirastų e, tik tada re, reglamentas, kad atsirastų nauji elementai sanglaudos politikoje valstybėms narėms per naują laikotarpį. Viską reikia kur kas anksčiau apibrėžti. Vakar kalbėjome apie ex ante sąlygas. Negalime E, leisti, kad jau praėjus beveik ketveriems metams nuo laikotarpio pradžios yra daug šanksnių sąlygų, kurios negyvendintos. Mes nepakankamai anksti tas iš anksnės sąlygas apibrėšime, reikia pradžioje, o ne viduryje laikotarpio tokius dalykus išspręsti. Ir mes turėtume iš anksto pasirenkti dabar jau pradėti ir baigti darbus parengiamus iki 18 metų, kad pasirengtume deramai kitam, kitam laikotarpiu, nes paskui vėl kalbėsime apie tai, kad tikslų nepasiekėme sanglaudos politikos. Visi kels klausimus tuome dėl to, ar reikia tos sanglaudos politikos ar ne, jeigu nieko nepakeisime. Dėkuoju, ponas Karveris. Dėkuoju, pirmininkė. Nežinome iš tikrųjų, kokia jos vienybės vyriausybės pozicija e, šiuo klausimu iki kitų rinkimų. Ir kaip sakė ponas Nikolsonas, labai greitai jau vyks tie rinkimai, reikia palaukti ir pažiūrėti, kas bus. Aš sutinku su tuo, kad reikia tikrai apibrėžti sanglaudos politikos kriterijus. Mes kaip Europos parlamentas, aš nekalbu tik tai apie Brexitą, turi rimtai e, tai apsvarstyti. Buvo minima dviejų greičių Europa, aš nežinau, kas tai paminėjo. Tai gali būti ne Brexito pasiekmi, bet Europos Sąjungos politikos pasiekmi, pavyzdžiui, Eurozonos, ne, Europos, ne Eurozopo, atsiprašau, ne Eurozonos narės. Ir visos, visi kolegos turi žinoti, kad ne viskas yra susijęs su breksitu. Aš pasisakiau už Europos bendryje, bet įvyko labai daug pokyčių. Ir turime aiškiai suprasti, kad vienodas požiūris nepasiteisina taikomas visiems. ES turi ne eurozonos narės, kažkas, kas yra išorė ir panašiai. Pakalbam apie biudžeto suvažimus, bet taip pat reikia nepamiršti, kad eurozonos nesėkmės su tuo susijusios. E, Portugalija, Italija, Graikija, Ispanija, ekonomika tose šalyse neveikia, buvo teikiama pagalba, bet ne visai sėkmingai ir daugiau sutelkta išteklių joms negu e, kitur. Liepos mėnesį mes pasižiūrėsime į Graikiją ir galbūt bus e, konstatuota, kad ji vis tik tai nesugaba gražinti, įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. E, klausimas dėl Škotijos galimo išlikimo ES. Noriu pakartoti tai, ką sakė ponas Nikolson. Mes esame Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos jungtinė karalystė. Manau, kad per rinkimus mes pamatysime po rinkimų visai kitokį rezultatą politinį Škotijoje. Dar dabar e, daugiau žmonių supranta vis tik tai, kad Junktinė karalystė jiems yra naudingesnė negu Europos Sąjungoje. Ir vis tik tai, aišku, reikia pasižiūrėti į visas detalės. Aš e, suprantu, kad Šiaurės Airijoje, kaip ir Škotijoje, dauguma balsavo už likimą Europos Sąjungoje, bet reikia pasižiūrėti į platesnį kontekstą. Aš žinau, kokie dabar yra padėtis Škotijoje, aišku, negaliu nieko sakyti dėl Šiaurės Airijos, bet man aišku, kad parama e, pasitraukimų iš ES išaugo Škotijoje. Taip pat Aš noriu pasakyti, kad e, daugam Airijoje, Šiaurės Airijoje yra kilęs susirūpnęs dėl e, sienos, nes pažįstu žmonių, kurie gyvena ten. E, mano šalis kalba apie specialus ryšius tarp Junktinės karalystės ir JAV, bet aš įsivaizduoju, kad reikėtų kalbėti apie specialius ryšius tarp mūsų ir Airijos Respublikos, nes santykiai pagerėjo per uh, pastaruosius metus gana stipriai. Ir mes turėtume pagalvoti, kaip mūsų santykiai, kaip Airijos e, santykiai pasikeis su Europos Sąjunga po Brexito. Mes, mūsų santykiai yra ypatingi su Airijos Respublika. Ir FDD e, pasisako prieš tą kietąją griežtąją sieną tarp Šiaurės Airijos ir Airijos. E, nes to niekas nenori, bet yra labai daug problemų dėl laisvosios rinkos, aš tai suprantu, tačiau manau, kad galima dvi šalių pagrindų susitarti ir tikiuosi, kad e, taip ir pavyks padaryti. Aš norėčiau, kad būtų lankščiau žiūrima ir Junktinės karalystės sanglaudos politika Ir tai ta politika ir e, leidžia mums e, užtikrinti mūsų šalies Junktinės karalystės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos gyvavimą. Ponas Albrechtas, e, trumpa pastaba. Norėjau pasakyti, kad taip, dviejų greičių Europą, aš tą minėjau pasisakydamas, nėra breksito pasiekmė, tai yra aišku. Bet daug diskusijų Europos Sąjungoje dabar iššaldytos iki apsisprendimo jungtinė, su jungtinė karal, dėl jungtinės karalystės. Tai nėra tiesioginė breksito pasiekmė, bet jeigu pasižiūrėsime į Monti pranešimą, e, ten yra pastebėjimas, kad e, breksitas suteikė galimybės grįžti prie diskusijų dėl nuosavų išteklių. Ir kai kas gali pasakyti, kad tai yra Pandoros skrynios atverimas, bet kiti sako, tai yra galimybių lango atverimas. Bet kokiu atveju tai yra netiesioginė breksito pasiekmė, tai nesusijęs su breksitu, bet diskusijos grįžta. Ne dėl breksito, bet vykstant breksitui mes galėsime surenkti savo diskusijas. Bet taip pat reikia paminėti tai, ko nesakiau, keičiasi ir nuomonė visuomenės dėl politikos. Aš kalbėjausi su anglais. Junknė karalystė Anglija kitaip žiūri į sanglaudos politiką. E, Birmingemo vakarų Midlandų e, teritorijos yra visai kitoks požiūris į šią politiką. Ir aš galiu pasakyti, kad ne visos valstybės narės laikosi tokios tvirtos pozicijos kaip jūs. Dėkuoju, iš tikrųjų mūsų komitete vyksta nepaprastai atviros diskusijos šiuo klausimu. Prasidėjo netgi debatai tarp dviejų skirtingų nuomonių. Na kągi, dėkuoju Jums už uh, Jūsų pastabas, už Jūsų pasiūlymus. Iš tikrųjų, aš manau, kad yra kelios temos, kurių negalime paleisti iš akių. Ir e, turėsime jas atidžiai stebėti, kai vyks darybos, e, ypač aktualu mums bus vyks tai, kas vyks e, laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. Ir taip pat bus įdomu pabandyti išsiaiškinti, kas vyks su Junktinė karalystė po 2020 metų. Antra svarbi tema yra susijusi su biudžetu ir su perskirstimu tarp valstybių narių mažiau visiems regionams arba sumažinti, reikia sumažinti finansavimą tik tam tikriems regionams. Tuos klausimus turėsime dar surasti atsakymus ateityje. Ja bendradarbiaudami su komisija. Trečia, bus taip pat labai svarbu įsiaiškinti, kaip, kokia bus nauja regionų klasifikacija. Jei bus naudojama, naudojamas tas pats metodas, kuris naudojamas dabar, tuomet daug kas pasikeis regionų, Europos regionų klasifikacijoje. Yra dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau paminėti ir kuris yra susijęs su tuo, apie ką kalbėjo ponas Nikolson. Tai yra teritorinės bendradarbiavimas ir jungtinės karalystės vaidmuo įgyvendinant tam, tikra, tam tikras tarp regioninės ir uh, tarp valstybinės programas. Ir tos programos gali būti naudingos ne vien Junktinė karalystė, bet ir kitiems regionams, kitoms šalims. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijai. Ir taikos procesas Šiaurės Airijoje yra nepaprastai svarbus mūsų galva ir mes tikrai atidžiai stebėsime, kaip dėl jo bus deramasi. Uh, Mes taip pat norėtume, kad komisija pateiktų mums išsamesnės informacijos. Mes kartu su sekretariatu pabandysime išsiaiškinti, kaip tai galima būtų padaryti, tam, kad mes galėtume geriau pasiruošti dėryboms. Na kągi, dėkuoju už šią diskusiją. Mes baigėme nagrinėti visus darbo tvarkyje esančius klausimus. Paskutinis tik dalyko punktas - koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Vakar uh, uh, po pietų vyko koordinatorių posėdis ir jų sprendimai buvo išplatinti jums vakar vakare elektroniniu paštu. Ar galime patvirtinti koordinatorių priimtus sprendimus? Taip, panašu, kad niekas ne nori nieko pasakyti. Gerai, tuomet kiti klausimai. Ar norėtumėte iškelti kitus klausimus? Ne. Tuomet norėčiau priminti Jums, kad vyks Strasbūrė neįlinės mūsų komiteto posėdis. Jis vyks gegužės 18 dieną nuo 11 iki 12 valandos. Ir baigdama aš norėčiau padėkoti vertėjams už jų darbą. Dėkoju visiems. Šis posėdis yra baigtas.